Right, everybody, I've waited long enough. For... Labas rytas, laba diena visiems. E, pakankamai ilgai palaukėme, kol ateis šešėliniai pranešėjai. E, norime pradėti pirmojo klaso svarstymą, tačiau negalima jau daugiau atidėjinėti. Pradėkim dirbti pagal darbotvarkę, darbotvarkės patvirtinimas, ar niekas neprieštarauja, tada priimta, pirmininkės pranešimai, kol kas jų nėra. Ir iš karto periname prie trečiojo darbotvarkės punkto, tai yra Europos investicinio banko metinė ataskaita už 2009 metus. Suteiksiu žodį ponui Kutas. Mulțumesc, doamna președinte. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Šis pranešimas parodo ne tik EIB veiklos ataskaitą, tačiau šiame pranešime pateikiami pasiūlymai ateities darbams. Kalbama apie kai kuriuos banko projektus, skatinama daugiau investuoti į transporto infrastruktūrą, ir kalbama apie projektus, kuriuos reikėtų remti. Šiandien Europos komisija pradeda atviras konsultacijas dėl šių naujų iniciatyvų. Aš savo pranešime pirmiausia akcentuoju kovą prieš mokesčių rojaus šalis, taip pat kalbu apie banko projektus. Noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms už jų pastabas. Aš Parengsiu kai kuriuos kompromisinius pasiūlymus susijusius su MVI reitingavimo agentūromis. Taip pat e, kai kurie pakeitimai susijęs su šalimis kandidatėmis. Jie taip pat bus pakeisti. Manau, kad e, infrastruktūros projektus pirmiausia reikėtų remti, ypač 33 e, 34 pakeitimas sulaukė palankaus vertinimo. Taip pat akcentuojama, kad reikia lankščiau organizuoti finansavimą. Banko reitingai neturėtų daryti tiesioginio poveikio banko veiklai. Aš čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į penktąjį Andersen ir dal pakeitimus E, taip pat į septintąjį pakeitimą. Taip pat e, savo pranešime aš pritariu e, minčiai dėl geresnio MVI finansavimo, taip pat dėl tarpininkų ir remiu 12 ir 13 pakeitimus susijusius su EIB ir EIF veiklos derinimu. Dėl konvergencijos e, kriterijų EIB turėtų dar kartą išanalizuoti savo kriterijus, e, akcentuodamas skaidrumo kriterijų laikymasi ir naujų darbo vietų kūrimą. Remiu 19 ir 20 ponios e, gal pakeitimą, taip pat 21 pakeitimą Hübner. Dėl projektų reikėtų finansuoti tokius projektus, kurie yra svarbus e, energetikai ir bendrai infrastruktūrai. 47, 48 ir 49 e, pakeitimas bus sujungti į bendrą kompromisinį pasiūlymą. Šiandien e, biudžeto kontrolės komitetas pateiks savo pranešimą skirtą šiam klausimui, o balsavimas numatytas kovo 15 dieną. Norėčiau pakviesti visas kolegės ir visus kolegas, visus šešėlinius pranešėjus rytoj nuo 11 iki 12 valandos susirinkti VIB 0204 salėje. VIP salėje. Aš e, pabandysiu šiandien po pietų jums išsiųsti kompromisinius e, pakeitimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Koju, ponė Hübner. I, I hope I'm, I'm heard, yes. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mano manimu šis pranešimas yra lab, labai neblogas. Ir mano ketinimas buvo susilaikyti nuo pakeitimų teikimo, tokių pakeitimų, kurie keistų pirminį tekstą. Aš tiesiog bandžiau pa padėti e, ir pasiūlyti naujų idėjų, kad pranešimas būtų pilnesnis. Ir aš savo pakeitimais bandžiau susitelti ties keliais bruožais investicijų banko e, bruožais ir finansavimo projektais ateinančiais metais būtent, kad būtų taikomas novatoriškesnis požiūris į finansavimo priemonės susijusias su Europos finansinė, tokiomis Europos finansinėmis institucijomis kaip Europos investicijų bankas. Ir čia bandau ir negražinamas paskolas, ir paskolas, taip pat kitas finansinės priemonės, rizikos valdymo garantijų priemonės pateikti novatariško, novatariško ryškesnėje šviesoje. Tiesiog tai yra tik tai dalis tų priemonių, kurias vykdo Europos investicijų bankas. Ir dar vienas bruožas, kuris, mano manimo, yra labai svarbus, kalbant apie investicijų banką ir jos, jo teikiamą finansavimą, yra viešųjų finansų naudojimas kaip e, sverto priemonė, mobilizuojant ir privataus sektoriaus lėšas. Uh, Ir čia aš manau, kad Europos investicijų bankas jau yra sutelkęs nemažai geros patirties, bendradarbiaujant su Europos komisija, kalbant apie ES e, anglodos politiką. Čia yra trys iniciatyvos, kur ta sverto, struktūrinių fondų sverto, sverto funkcija yra labai aktuali per Europos investicijų banko finansavimą. Tai yra susiję ir su tuo, kad didelių infrastruktūros projektų finansavimas transporto sektorė, telekomunikacijų, energetikos sektoriuose ateityje bus labai nemenkas iššūkis ES. Ir vieš, viešųjų finansų nepakaks sprendžiančiai problemai, dėl to reikia panaudoti ir viešuosius fondus, ir mobilizuoti privataus sektoriaus lėšas. Ir aš savo pakeitime kalbu ir apie projektų, projektinės obligacijas, kurios yra rengiamos dabar Europos komisijos bendradarbiaujant su Europos investicijų banku. Tos obligacijos bus skirtos tam, kad būtų pritrauktas privatus kapitalas. Taigi turiu pasakyti, kad pritariu daugumai pakeitimų, kurie yra pateikti. Ir būtent akcentuoju tą sverto funkciją ir novatoriškosius finansavimo instrumentus priemonės, kurios irgi aptariamos pranešime apie EIB veiklą. Pirmininkė, ačiū, ar yra dar norinčių jau pasisakyti šiuo klausimu? Paskal. Oui, bonjour. Euh... Labą dieną. Pirmiausia, ponui pranešėjai norėčiau pasakyti, kad žaliųjų frakcija tikrai yra labai patenkinta pranešimu, tokiu, koks jis yra pristatytas ir tiesiog šiek tiek norime pakoreguoti pranešimą savo pakeitimais. Iš principo esminių dalykų keisti nenorime. Ir sustelkime ties trimis aspektais. Pirmiausia, dėl to, kad reikia žvelgti šiek tiek toliau, kalbant apie teminius klausimus, taip pat energetikos sektorių. Labai svarbu e, pranešime paminėti, kad Europos investicijų bankas turėtų būti svarbiausias veikėjas, kai kalba eina apie ekologinių projektų finansavimą dabartinė ben, kūro kaina ir e, rodo, kad Europos ekonomika labai priklauso nuo e, energijos tiekimo, išteklių tiekimo iš išorės, iš kitų valstybių. Dėl to tokie projektai būtų labai svarbus ir Europos investicijų bankas turėtų būti tas katalizatorius, kuris leistų įgyvendinti ekologinius projektus ir mažinti CO2 emisijas ES. Taip pat kitas svarbus yra E, klausimas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, tas, tas tuos fabrikus, kurie naudoja daug anglies. Reikia perėti prie kito modelio. Ir palaipsniui e, naikinti tą priklausomumą nuo, nuo anglies ir taip pat e, pertvarkyti tokių E, gamyklų veiklą, e, siekiant e, vidutinės trukmės tikslų ES. Taip pat e, trečiasis aspektas yra projektinės obligacijos, projektų obligacijos, kokie yra jų privalumai ir taip pat susijęti tuos privalumus su reikiamais Europos ekonomikos pertvarkymais. Taip pat apie e, palankius mokesčius taikiančias zonas regionus. Mes manome, kad reikėtų aiškiau išsakyti reikalavimą Europos investicijų bankui, nes Europos investicijų bankas teigia, laik, teigia, teigia turys politiką, e, tam tikrą strategiją e, dėl projektų finansavimo ir kovos su palankius mokesčius taikančiais, taikančiais regionais. E, taigi reikia atsižvelgti, atsižvelgti Europos investicijų banko reikalavimus ir e, dabar aiškiai pasakyti, e, kiek įmonių nesilaiko tam tikrų nuostatų dėl palankius mokesčius taikančių regionų. Taigi Europos investicijų bankas turi aiškiai išsakyti, kokių rezultatų duoda jų politika dėl kovos su palankius mokesčius taikiančiais regionais ir kokia koks konkretus yra jų taikomos politikos strategijos poveikis. Dėkuoju. Uh, Ar dar kas nors norėtų Žampolį? Madam, iškizimuomis. Pone, aš norėčiau priminti darbo tvarkos taisyklės. Aš e, matau, kad e, arba turi pasisakyti visos frakcijos, arba nei viena. Ši salė yra komiteto salė, tai nėra frakcijos salė, todėl aš paprašyčiau, kad salės prižiūrėtojai ištrintų e, tuos užrašus, kuriuos matome salės priekyje. I'm sorry, this is our group room indeed, but uh, they shouldn't be. E, mes turėjom galvoje tas, tos frakcijos užrašus, kurie yra salės gale. Pirmininkė atsiprašo, jie bus išnešti. Bet Žampolį, čia aš juos matau labiau, tuos plakatus negu, su užrašais negu jūs, turbūt mane tai užgauna labiau. Man nepatinka, kai už nugaros kažkas stovi. Eyes in the back of your head, that's... Uh... Tau kaip koordinatoriui turbūt labai naudinga, nes niekada apie tai negali pamiršti. Ar kas iš koordinatorių norėtų pasakyti Udo? Norėčiau sureaguoti į Žano Polio pastabas. Galėčiau pasiūlyti alternatyvą, kad jei ir vėl gausime liberalų frakcijos salę, tai turėsime tiek e, pastatyti e, plakatų liberalų, kiek liberalų bus tuo metu mūsų posėdėje. Nes e, Kita vertus, liberalų frakcijoje labai gerbiama liberali laisva nuomonė ir tą turėtume daryti tuomet ir mes sėdėdami šioje salėje. Tačiau norėčiau pabrėžti kai kurias pono Kutaš mintis. Manau, kad e, turėtume džiaugtis ir teigiamai vertinti tai, kad e, šiandien diskutuojamos Europos investicijų banko priemonės yra e, gerai panaudojamos, e, todėl aš teigiamai vertinčiau pono Kutaš pasiūlymą ir norėčiau pakviesti kolegas bendradarbiauti ir paremti šį pasiūlymą. Labai ačiū. Aš 15 valandą E, būčiau galėsiu skaičiuoti, kiek čia parlamentarų buvo. Pons. E, viskas yra susiję, dabar norėčiau pasisakyti, su e, tomis privalomosiamis obligacijomis, apie kurias kiti, kalbėjo kiti parlamentarai. Gaila, kad vėl susikerta komitetų posėdžiai. <clears throat> Krizės laikinasis komitetas kaip tik dabar apie tas obligacijas kartu su komisijos atstovais kalba. Aš pati ten turėčiau būti, nes man būtų kur kas įdomiau išklausyti visų detalių susijusių su šio konsultaciniu dokumentu. Uh, Todėl labai gaila, kad tie dokumentai, kurie yra tokie svarbus Europos investicijų banko darbui ir ES ateities projektų finansavimui, kertasi dviejų svarbių komitetų posėdžiai. Aš manau, kad visi esantieji čia norėtų sužgirdėti ir tai, kas sakoma krizės darbo grupėje dabar. Nežinau, kaip tą problemą išspręsti. Žinau, kad mums priklausotiems abiejams komitetams tai yra labai rimta problema. Turiu galvoje ir save, ir paskalį. Uh, bet mes e, kaip koordinatoriai nusprendėm čia ateiti, nors mielai būtume abiejose posėdžiuose. E, diskusija e, dėl tų privalomų obligacijų, manau, turėtų e, išsiplėsti ir nereikia apsiriboti tik, ja, tik tai, kai kalbame apie Europos investicijų banką. Ateityje šis reiškinys turės labai didelės įtakos e, finansavimo ateičiai. Kai kas kalbėjo apie specialias finansavimo priemonės, mūsų komitetas nuorat kalba apie bankų ir korporacijų apmokslimą, bet Staiga mes siūlome kažką pačiam Europos, e, parla, Europos Sąjungos bankui. Reikėtų laiškiau aptarti, kokius parametrus taikysime. Iki šiol aš suprasdavau, kad Europos investicijų bankas bus vienintelė priemonė ir tų akcijų išdavimas bus jo rankose. Tačiau dabar atrodo yra siūlomas naujas e, subjektas, yra tarsi, e, kad dar būtų sukurta iniciatyva iš didžiosios į o ne iš mažosius, kaip kad yra, atrodo, kad kažkas vyksta ir mūsų komitetas nežino, kas vyksta. Todėl aš norėčiau paraginti pirmininkę, jeigu galite, sužinokite tą informaciją kuo greičiau ir informuokite komitetą, nes tai vienas svarbiausių klausimų. Ačiū, aš žinoma apie tai jau kalbėjusi esu ir kitose kontekstuose. Su mumis yra e, Aleksandras Karel Reino, kuris yra iš Europos investicijų banko uh, politikos už ES ribų skiriaus vadovą. Gal jis galėtų mums suteikti papildomos informacijos? Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie konkretų projektinių obligacijų klausimą, kuris buvo iškeltas, kaip žinote, šiandien pradė, pradėjome viešasias konsultacijas kartu su Europos komisija. Mūsų pirmininkas, banko prezidentas buvo pakviestas pasisakyti šiandieną uh, surė komitete apie novatoriškas finansavimo priemonės ir aš e, manau, kad jis mielai ateitų ir į šį komitetą, jeigu jūs jį pakviestumėte ir detaliau pristatytų šį klausimą. Na ir dabar keletą konkrečių dalykų. Obligacijos nėra leidžiamos nei Europos investicijų banko, nei Europos Sąjungos. Obligacijos yra leidžiamos privačių bendrovių, kurios yra atsakingos už infrastruktūrinių projektų įgyvendinimą. Uh, Mes analizuojame galimybę panaudoti ES biudžetą kartu su ES investicijų banko finansiniais gebėjimais, kad galėtumėme suteikti toms obligacijoms garantijas ir kad būtų užsitikrinamas tinkamas reitingas ir pritraukiami privatus investuotojai į infrastruktūrinių projektų finansavimą. Tai nėra Europos investicijų banko ir ES leidžiamos obligacijos. Na, bet mes e, galėsime jums pateikti tokį, tokią pažymą, dokumentą trumpą, kur pristatytumėme įvairias e, idėjas, kurios yra rengiamos ir generuojamos kartu su komisija. Kaip suprantate, darbas dar tik tai vyksta. Na ir dabar keletas kitų dalykų, kuriuos norėčiau pakomentuoti. Norėtumėme padėkoti ponui Kutaš pranešėjui už puikų darbą, taip pat ir kitiems e, kolegoms, kurie patikė pakeitimus. Pakeitimai yra labai sveikintini. Kalbant apie paskolą smulkioms vidutinėms įmonėms, jūsų informacijai galėčiau pasakyti, kad paki, ką tik paskelbėme 2010 metų metinius duomenis ir bendras finansavimas mažoms antinėms įmonėms viršys tikslus, kurie buvo užsibriežti pagal ES, ES ekonomikos atgaivinimo planą 30 milijardų nuo 2008 metų. Mes e, rengiame naujas paskolas smulkioms centrinėms įmonėms, kurios yra teikiamos nuo 9 metų ES ir narystiai besirengiančiose valstybėse. Ten yra numatyta daugiau skaidrumo, didesni įsipareigojimai finansinių tarpininkų, kurie perdoda finansinius privalumus e, smulkoms intinėms įmonėms. Taip pat e, numatytas yra finansinių tarpininkų įsipareigojimas suderinti Europos, suderinti Europos investicijų banko teikiamą finansavimą su rinkos situacija. Taigi aš manau, kad rezultatai yra neblogi, bet sieksime dar geresnių. Dabar dėl offshorinių finansinių centrų ir tų jurisdikcijų, su kuriamis nėra bendradarbiaujama, mes jau parengėme naują politiką, kuri veikia nuo 9 metų, kurią taryba įvardijo kaip vieną reikšmingesnių Mes manome, kad tos politikos pagrindu galime pasirūpinti, kad finansiniai tarpininkai neturėtų ryšių su offshoriniais finansiniais centrais. Ir aišku, šiuo atžvilgiu mes pasitelkėme tuos sąrašus, kurie, kurios kūrė kuria kitos tarptautinės, rengia kitos tarptautinės organizacijos ir aš nemanau, kad ES turi oficialų į sąrašą, taigi turime pasitelkti kitų organizacijų rengiamus sąrašus. Sąrašus tų neturime savo e, mok, palankius mokesčius taikančių regionų sąrašo. Pasitelkėme Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos e, sąrašą ir panašiai. Dabar dėl svertinių finansinių priemonių Mes manome, kad yra nemenkas e, potencialas padidinti svertus tarp Europos investicijų banko finansinių gebėjimų ir ES biudžeto tam, kad būtų galima geriau pasinaudoti biudžeto lėšomis ir taip pat tuo pat metu išsaugoti, kaip buvo minėta pradžioje, e, trigubą, tri, trijų A raidžių reitingą, tam, kad būtų galima skolintis patraukliomis sąlygomis ir tą finansinį privalumą perduoti klientams. Taigi tiek šiam kartui ir mielai dar sureaguočiau vėliau, jeigu būtų konkrečių klausimų. Ačiū. Ačiū. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti. Jūs teigiate, kad Europos investicijų bankas neleis obligacijų, bet teiks garantijas toms obligacijoms. Taigi kyla klausimas, kaip tos garantijos atsispindės Europos investicijų banko buhalternėse ataskaitose. Ar tai priklausys nuo to, nuo to reikalavimo, kurį Eurostatas numato valstybėms narėms, kad tai atsispindėtų, tos garantijos atsispindėtų jų buhalternėse ataskaitose. Aš įsidau, kad norėsite dar pakomentuoti šį dalyką. Kei taip pat kalbėjo apie nebuhalternės ataskaitas, kurios mums irgi yra labai aktualios. Jums leidus atsakysiu. Viskas atsispindės buhalternėse ataskaitose. Tos garantijos atsispindės buhalternėse ataskaitose E, Europos Nesijų banko ataskaitose, taip pat ES biudžete, kaip yra numatyta ir kitų priemonių atžvilgių, pavyzdžiui, finansinių rizikos, bendros rizikos finansinių priemonių ir panašiai. Taigi mes tikrai neketiname nurašyti tuo, tų garantijų nei nuo Europos Investicijų banko buhalterinių ataskaitų, nei komisijos ar ES biudžeto. Ačiū. Pone, pone Kutaš. Taip, keletas žodžių. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms už e, išreikštą paramą ir už mintis. Manau, kad iš jų gims geras kompromisas. Turint omenyje, kad kalbėjome apie pranešimo projektą, aš viską pasižymėjau ir manau, kad e, geriau pasikvie, surenkti komitete e, tas diskusijas, apie kurias kalbėjo ponas Maistatas. Uh, kalbėsime apie garantijas, apie projekto obligacijas. Noriu dar kartą padėkoti Jums, o rytoj ryte nuo 10 valandos lauksiu Jūsų, kad galėtume aptarti kompromisas. Ačiū labai. Kaip Jūs minėjote, balsavimas vyks kovo 15 dieną, o balsavimas plenarnėme posėdėje Balandžio mėnesio plenarnėje sesijoje Strasbūrė pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo - finansiniai konglomeratai ir žodį suteiksiu pranešėjui Teodorui Stolojan. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie pateikė pakeitimus e, šiam pranešimui. Jie yra geri pakeitimai. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų e, patarėjui ponui Arvanės už jo indėlį analizuojant šiuos pakeitimus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad daugelis pakeitimų kurie buvo pateikti, mums yra primtini, mes juos palankiai vertiname. Kai kurie pakeitimai akcentuoja geresnių apibrieščių paiešką. Tai yra teikiamos geresnės apibrieštys nei komisijos pasiūlyme. Aš Nesigilinsiu į tuos pakeitimus, kuriuos remiu, kurie man yra priimtini, tačiau norėčiau pakalbėti apie keletą pakeitimų, kuriuos reikėtų aptarti. Juos vėliau reikės aptarti kartu su komisijos atstovais ir su tarybos atstovais. Taigi pirmiausia, klausimas susijęs su tuo, kaip nuspręsti, ar įmonės veikla yra vykdoma tik finansinėme sektoriuje. Čia yra 92 pono Lamberto pakeitimas, taip pat 93 ponios Bals pakeitimas. Ponas Lambertas siūlo numatyti 10 procentų slengsti. Tai reiškia, jei finansinė visos grupės balanso bendra suma yra daugiau nei 10 procentų, ir tarsi balansuoja ant tos ribos reguliuojamo ir nereguliuojamo finansinio sektoriaus, tai tuo atveju jai ta bendra suma viršyje 10 procentų, ta visa grupė yra priskiriama finansų sektoriaus grupiai. Pone Bauls pasisako už 40 procentų slengsti. Taip pat numatomas leidimas Europos priežiūros institucijai nuspręsti, ar bendra veikla draudimo, investavimo finansinėme sektorioje yra svarbi ar ne. Manau, kad ponios baus pakeitimas tiksliau apibūdina šią finansų sektoriaus įmonių veiklą ir mes remsime būtent šį pakeitimą. Kitas dalykas susijęs su neregulia, nereguliuojamomis finansinėmis įmonėmis ir e, jas reikėtų, jams reikėtų taikyti tą pačią finansinę priežiūrą kaip ir finansiniam konglomeratui. Čia aš Norėčiau atkreipti į pono Lamberto dešimtąjį pakeitimą. Manau, kad šios nereguliuojamos e, finansinės įmonės turėtų būti reguliuojamos. Ši problema susijusi su šios e, direktyvos taikymo sritimi. Noriu priminti, kad yra numatomi du etapai, per kuriuos bus keičiama finansinių konglomeratų priežiūra. Pirmajame etape komisija pasiūlė pakeisti egzistuojančias direktyvas, įtraukiant pakeitimus į kitas egzistuojančias e, direktyvas, taip pat ir keičiant naujas direktyvas susijusias su Europos finansų priežiūros institucijomis. Manau, kad kalbant apie nereguliuojamas finansų įmonės ir jų balansų ataskaitą, sudėtinga yra priimti sprendimą, todėl kad mes nežinome, koks to pasiūlymo poveikis. Ir geriau būtų palikti sprendimą priimti antrajame etape, o ne pirmajame, kai komisija pradės išsamų persvarstymą susijusi su finansinių konglomeratų papildoma priežiūra. Tuomet E, bus e, atliekamas ir poveikio tyrimas. Dar vienas dalykas susijęs su alternatyvių investicinių fondų vadybininkais. Manau, kad čia galima pasiekti gerą kompromisą, tik reikia surasti vietą numatomą alternatyvių investicinių fondų e, valdytojams. E, reikia nutarti, kur jie turėtų būti. Pone Bals siūlo priskirti šių fondų valdybininkus, valdytojus prie investicinio sektoriaus įmonių. O jei alternatyvių investicinių fondų valdytojas dirba tik viename sektoriuje, tai jo veikla turėtų būti ir priskirta būtent tam vienam sektoriui. Taip pat yra gerų pasiūlymų susijusių su testavimo nepalankiausiamis sąlygomis taikymo. Pono Bals. Ponios Bauls ir pono Skinerio pasiūlymai yra susiję su e, šiuo testavimu nepalankiausiamis sąlygomis. Mes e, yra pasirengę parengti kompromisinį pasiūlymą. Ir ir mes atsižvelgsime į pateiktus pakeitimus pono Balts ir pono Skinerio tikriausiai. Is... Taigi tai e, pačios svarbiausios pastabos, ponė pirmininkė. My... Uh, <laughs> Ačiū. Aš susitvarkysiu dokumentus. Štai čia jūs sėdėt. Edvardas dabar kalbės. Aš pristatau šį dokumentą Peterio Skinnerio vardu. Jis atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje. Peteris sveikina visą eilę pateiktųjų pakeitimų. Jis mano, kad dauguma jų yra naudingi, nes e, jie papildo, pranešė papildom, pa, pagrindinius pasiūlymus. Tačiau atrodo, kad e, kai kas nesuprato teksto projekto esmės arba iš vis e, nesupranta, kas yra konglomeratas. Jo pakeitimai gali būti sugrupuoti į tris grupės. Pirmoji yra išaiškinamas ir apibrėžiamas bendrojo komiteto vaidmuo. Tai bus užtikrinama, kad komiteto um, atsakomybės rytis atitiks jo teisinį statusą ir resursus. Taip pat bus užtikrinamos geros atsakomybės paskirstimo ribos e, tarp uh, ESA, išgalvojant apie konglomeratų daugia sektorinį pobūdį. Antras dalykas yra galvojama apie atsiskaitimo skaidrumo padidinimą. E, svarbu pasirūpinti, kad peržiūrėtai žinotų visus juridinius asmenys susijusius su konglomeratu ir reikia suprasti, kaip jie įtakoja konglomerato veiklos struktūrą. Reaguojant į bankus ir draudėjus, turi būti pakeičiami Solvency 2 dokumentai ir Europos rekonstrukcijų ir plėtros banko e, vaidmuo. Taip, trečias dalykas - turi būti įvedamos Paul Walkerio taisyklės. E, jeigu e, pirmo lygio kapitalo 3 procentai susiduria su E, investiciniais nuostoliais, tai turi būti taikomos tam tikros priemonės. ES e, nuostatos turi būti suderintos su doktrinos nuostatomis. E, sakoma, kad reikia labai nuosekliai prieš tai dėrėti su šešėliniais pranešėjais ir kitais parlamentarais, kad trilogas būtų sėkmingas. Aš esu Alde frakcijos pranešėja, todėl aš pati savo atstovausiu Dėkoju pranešėjui už tai, ką jis pasakė. Dėl 93 pakeitimo. Jo esmė buvo ta, kad tokioje didelėje įmonėje, kaip e, pavyzdžiui GA, e, gali būti sudėtinga suskaičiuoti reikalingus skaičius. Gali būti, kad tas 10 procentų limitas nustatytas nėra teisingas. Reikėtų pasistengti, užtikrinant, kad būtų įtraukta, įtrauktos gairės, kuriomis būtų galima vadovautis. Kitaip galime susidurti su e, tam tikrais neblog, negerais sprendimais, kurie būtų išduodami ESA. Ir šiame kontekste reikėtų viską įvertinti teisingai, kad žinotume, kokiu pagrindu primami sprendimai. 96 pakeitime aš siūlau, kad ERMF būtų įrašytas ir kad būtų aiškiau e, vėlgi įvardintos gairės. Manau, kad čia to pakartojame tai, ko yra siekima Balco 95 pakeitime, kuriame yra kalbama apie investicijų sektorių, investicijų paslaugų sektorių. Taigi, e, manau, kad plačiau vertinant sprendimus reikėtų pagalvoti apie abu šiuos pakeitimus. Kiti mano pakeitimai yra susijęs su gairėmis. Paskutinis pakeitimas yra 111 Jame yra kalbama apie holdingo bendrovės. Manau, kad tai išplečia iš dalies dabartinio mūsų darbo mastą, tarsi peržiūrima yra tai, kas nuveikta, bet supraskime, kad politika holdingo atžvilgių yra labai svarbi, todėl reikėtų priimti sprendimus ir viską išsiaiškinti jau dabar, nelaukiant esminės peržiūros. Manau, kad bendrai reikėtų atidžiau stebėti, kas vyksta holdingo bendrovėse. Bet, mano nuomonė, toks pakeitimas jau būtų gera pradžia. Yra ir kitų pakeitimų, kuriuos pateikė kiti ir aš galėčiau juos paremti, bet e, kiti parlamentarai e, pasisakė diskusijose ir turbūt pademonstravo, kad nebūtinai viską galima rašyti, bet aš pasakiau tik apie savo pakeitimus. Taigi tiek nuo manęs, toliau Filipas Lambertas. Chair. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, sureaguosiu į pranešėjo pastabas apie nereguliuojamas įmonės. Ir jūs teigiate, kad vėliau reikėtų tuos dalykus, apie tuos dalykus pamastyti, bet aš manau, kad reiktų na, paminėti, kad yra svarbu. Ir ar nežinau, ar į straipsnį, ar į konstatuojamą dalį galėtumėme tai rašyti, bet nematau, kodėl to negalėtumėme padaryti, gal galime apie tai pasikalbėti. Aš manau, kad niekas e, nemano, kad SPV neturėtų patekti į reglamentą. Dar vienas dalykas, kuris mane šiek tiek stebina. Ir aš tai, kas jūs visiškai nesureagavote, norėčiau spasti kodėl, į ambicingesnius radikalius pasiūlymus, kuriuos mes teikiame dėl finansinių konglomeratų veiklos ribojimo, nusmat, numatant tam tikrus e, limitus e, jų veiklai. Ir mes esame pateikę keletą pasiūlymų ir norėčiau sužinoti, ar jūs pritarėte visiems, kai kuriems ar jokiems mūsų pasiūlymams, tam, kad e, būtų išvengiama pervedimų, perkel, pervedimų iš, iš įvairių konglomerato elementų. Ir reikalingi tam tikrai pasiūlymai dėl um, svarbių finansinių institucijų ir dabar kol kas nieko nėra. Žinome, kad kai kurios e, tų finansinių institucijų, kurios visos yra konglomera, konglomeratai, išsipūtė išaugo per krizę. Ir dėl savo dydžio tie konglomeratai tampa sunkiai suvaldomi, bent jau taip atrodo uh, žvelgiant iš reguliuotojo perspektyvos, apie ar iš tos valstybės, kurioje yra įsteigti perspektyvos. Ir mes manome, kad reikia parodyti, na, kur link mes einame, numatant tam tikras viršutinės ribas, kas būtų galbūt radikalu, bet tikrai turime neskatinti tokių konglomeratų didėjimo, kurios numatyti kažkokius tai griežtus kapitalo reikalavimus tokioms institucijoms E, ribinė vertė būtų 100 milijardų, pavyzdžiui, galbūt jūs norite progresyvinius tokius reikalavimus e, numatyti, mes jiems irgi pritartumėme, bet svarbiausia numatyti kažkokią formulę, pagal kurią būtų galima riboti dydį. Nes viena vertus, dydis ekonominė prasme yra na, toks ne vienintelis kriterijus, bet tai iš tikrųjų sąlygoja rinkos iškraipimus. Ir kalbant apie stambius europinius bankus, jie tikrai du, didelį svorį turi rinkoje ir netgi nukreipia tą rinką e, vieną ar kitą linkmę ir atima verslą iš kitų. Kaip, kai matome, kaip vertybiniai popieriai yra parduodami bankų dabar, o ne biržų. E, Ir tada kyla mintis, kad na, tai yra iš principo Microsofto istorija, kai visos, soft, soft, visos e, programinės įrangos įmonės yra superkamos vienos kompanijos. Ir viena įmonė siūlo viską. Ir tai nėra gerai rinkai. Ir aš manau, kad reiktų spręsti tą problemą čia per šį reglamentą ir jeigu nėra konkrečių kriterijų, bent jau konstatuojamoje dalyje turime nurodyti komisijai, ko mes siekiame. Ačiū. Kei. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjas ir daugelis šešėlinių pranešėjų e, aptarė pagrindinius klausimus, kuriuos ir aš norėjau kelti. Dabar, e, pratesiant, e, ką tik išsakytus komentarus, aš manau, kad turime nepamiršti, kad tai yra finansiniai konglomeratai ir nebūtinai tai reiškia, kad jie yra dideli, tai reiškia, kad yra siūlomos įvairios verslo veiklos. Ir dėl to jie patenka šios direktyvos taikymo sritį. Ir aš tikrai nenorėčiau, kad šiame dokumente uh, kuris e, iš dalies yra nedidelis pakeitimas, o ne esminė direktyvos peržiūra. Aš nenorėčiau, kad mes e, tų įmonių grupės, kurios yra reglamentuojamos e, šios direktyvos, prieš pastatytumėme bankininkystės sektoriui ar draudimo sektoriui, kurios yra atitinkamos, kurios daro atitinkamas E, tinkamus elementus. Ir pas mus, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje tik tai finansinė, viena finansinė institucija patenka į finansinių konglomeratų e, direktyvos reglamentavimo sritį. Ir aš nemanau, kad e, tai iš dalies labai smarkiai skiriasi nuo kokios tai kitos e, bankų grupės ar draudimo kompanijų grupės. Taigi aš nemanau, kad mes e, turėtumėme. E, su, sudėti visko į vieną krepšį. Ir rizika, nemanau, kad yra labai skirtinga, pavyzdžiui, e, finansavimo priemonės, kurios nerašytos į buhalternės ataskaitas arba ERMF įtraukimas. Tai aš tikrai nemanau, kad e, e, konglomeratui yra numatoma didesnė rizika nei paprastam banko ar draudimo įmoniai. Ir tie finansiniai konglomeratai nėra įvardėmi kaip draudimo įmonės ar bankai, dėl to e, patenka iš šios direktyvos taikymos rytį ir vis tiek turime numatyti bendras vienodas darbo sąlygas. Dar dėl Bolkerio taisyklės, ar mes numatysime ją e, konglomeratams ir bankininkystės sektoriui, nes tikrai nebūtų naudinga e, paimti tik tai vieną kažkokią kategoriją reiktų taikyti vienodai visus principus. Ir taip pat iš perskaičiusi pakeitimus, manau, kad yra numatomos tokios lais, savavališkos ribos, ribinės vertės. Ir mes tikrai neturime jų įvertinti. Tie, kurie renkasi tas ribinės vertės, turi pirmiausiai įsitikinti, kad tai yra santykinės ribinės vertės. Ir mes, parlamentarai, kažin, ar galime patys įvertinti, ar tai turėtų būti 10 procentų ribinė vertė, ar kokia tai kita ribinė vertė. Reikia atlikti poveikio vertinimą, ar ta ribinė vertė turi būti e, numatyta priežiūros institucijos, o ne mūsų. Taigi turime būti labai atsargus, kad. E, nenumatytumėme skirtingų sąlygų toms įmonėms, vien dėl to, kad tai yra konglomeratai. Turime pažiūrėti, kokie jie kelia riziką ir jeigu rizika yra tokia, kad yra, taiko, yra vykdomas finansavimas, kuris nepatenka į buhalterinę ataskaitą, tuomet turime pritaikyti tas taisyklės per visą finansinį sektorių kad tos įmonės, kurios pasirenka bankininkystės ar draudimo e, veiklos srity, e, nesusidurtų su, su kažkokia tai neteisinga e, elgsena, kad su jomis nebūtų elgiamas neteisingai. Pono kliūtė nėra. Ponas Lambertas dar paprašė žodžio trumpai. Norite sureaguoti. Taip, norėčiau sureaguoti į Kei mintis. Tiesa, kad kiekviena institucija Junktinėje karalystėje patenka į šio teisės akto taikymo sritį, bet bus daugiau. Drįstu teikti, kad Europos centrinis bankas vertina tam tikras Britų finansinės institucijas, Barclays, kitas holdingo įmonės kaip konglomeratus. Ir e, aš manau, kad e, reikia numatyti tokį pakankamai platų apibrėžimą. Ir aš suprantu, kad e, vien dėl to, kad esi konglomeratas, turėtume, turėtum susidurti su sisteminė rizika, grėsme. Jokių būdų mes turime, aišku, labai atsargiai numatyti tas nuostatas. Taip pat suprantu, kai, ką jūs sakote, kalbėdama apie Bolkerio taisyklę, kuri turėtų būti numatyta tik tai konglomeratams. Visiškai pritariu, Bolkerio taisyklė turi būti taikoma visam sektoriui. Ačiū. Tie komentarai atspindi ir mano mintis. Uh, Nes jeigu pažvelgtumėte į, mūsų, į mano pakeitimą dėl holdingo įmonių, aš ten irgi kalbu apie tai, kad jų gali atsirasti daugiau Junktinėje karalystėje. 111 pakeitimas. Jame irgi aš kalbu apie tai, kad reikia numatyti bendras vienodas e, veiklos sąlygas. Tai yra labai svarbi šios direktyvos peržiūrėjimo esmė būtent vengti priežiūros ten, kur jos nereikia. Jeigu nėra daugiau norinčių pasakyti, žodį suteiksiu pranešėjui. <coughs> Thank you again, uh, Mrs. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Dėl pono Skinerio vardu iškeltų pastabų, manau, kad šios pastabos susijusios su jungtinio komiteto vaidmeniu turėtume pamastyti apie tai. Mes čia kalbame apie e, teisinį vaidmenį Ir tas komitetas neturi teisės priimti sprendimus. Mes turime pažiūrėti, kaip būtų galima šią iniciatyvą įtraukti į direktyvą. Neprieštarauju e, ataskaitų teikimo skaidrumo principui. E, turime kalbėti apie tai, tačiau aš nepasirengęs e, remti tokių pakeitimų, e, kuriems nėra nenumatytas e, poveikio vertinimas. Pono Lamberto pakeitimai 114. Jis čia siūlo nustatyti tą ribinę vertę, e, kai finansinio konglomerato bendras balansas viršyje 100 milijardų eurų ir jei tas finansinis konglomeratas per metus nuo šio fakto nustatymo nesumažina savo balanso, Iki tos didžiausios ribos tai jam taikomi su kapitalo poreikiu susiję reikalavimai, atitinkantys trigubą atitinkamuose, atitinkamuose pirmame straipsnėje nurodytose sektoriaus teisės aktuose nustatytą sumą. Manau, kad čia nėra padarytas poveikio vertinimas. E, todėl manau, kad e, tai yra klausimas skirtas komisijai. Komisija būtent kitame etape turi padaryti poveikio vertinimą ir tada pateikti mums naują pasiūlymą. tuomet mes e, pateiksime savo poziciją. Aš e, nemanau, kad mes e, turime tiek kompetencijos, kad galėtume nustatyti tas ribinės vertes, neturėdami poveikio vertinimo. Kita vertus, Aš padiskutuosiu su vienu iš kolegų, kuris pateikė pasiūlymus, bandydamas e, parengti kompromisinį pasiūlymą. Ačiū. Mums tikrai įdomu, kaip atrodys peržiūra. 20 e, 21-22 kovo bus balsuojama komitete, o plenarnėje sesijoje gegužės mėnesį. Perėsime prie penktojo darbo tvarkės klausimo - kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais e, techniniai reikalavimai. Žodis pranešėjai, poniai Esai. Komisija paskelbė šį pasiūlymą dar prieš mūsų kredo atostogas 2010 m. gruodžio 16 d. Pasiūlyme siekiama sukurti vidaus rinką mokėjimų paslaugoms Europoje. Ir nėra jokio skirtumo tarp e, mokėjimų per sienas ir nacionalinių mokėjimų pagal tą sistemą. Integruota Europos mokėjimų rinka suteiks daug ekonominės naudos, sustiprės konkurencija, padidės inovacijų lygis E, mažiau kainuos atlyginimai ir e, mokesčiai bendrovėms ir vartotojams ir mokėjimai bus e, tokie paprasti, kaip ir būtiniai mokėjimai. Šiandien tikimės, kad tai bus. Poveikio vertinimo studijoje yra sakoma, kad galima nauda Europos ekonomikai gali siekti 300 milijardų eurų per šešius metus, šešerius metus. E, e, pirmasis projektas yra pateikiamas šis kaip e, rinkos kūrimo projektas ir nuo pat pradžios, kaip politinė iniciatyva, jis buvo nuosekliai remiamas ir parlamento, ir komisijos, ir Europos centrinio banko. Visos Europos e, kreditų ir tiesioginių debetų perdavimo e, sistema e, bus naudin, koordinuojama iš Europos mokėjimų tarybos, tarnybos EPC Tai yra Europos bankininkistės sektoriaus įsteigiama institucija. 2008 m. sausio 28 d. SIPAC jau pradėjo e STTT projekto įgyvendinimą ir po to prasidėjo antrasis etapas 2009 m. lapkričio 2 d. Tačiau dabar matome, kad realiai tie projektai gyvenami labai lietai. 2010 m. Spalio mėnesį SIPA kreditų perdavimų sistemos paleidimo metinių progą e, operacijų skaičius siekia 9,3 procento. Aš norėčiau pasakyti, kad dabartinė padėtis e, sukelia daug neiškumų visiems operacijų dalyviams. Ir ji yra labai nesažininga tų žmonių kurie, tų, ir tų bendrovių, kurios E, labai sparčiai pritaikė reikalingus paukščius atžvilgių. Apie tai kalba ir parlamentas, nes kaip mes žinome, e, esame du kartus prašę, kad Europos komisija pateiktų e, SEPA reglamentą galutinį. Ir 2009 ir 2010 metais Europos parlamentas sakė, ir aš cituoju, kad yra reikalinga aiški derama E, galutinė data, kuri būtų ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 diena. Turiu galvoje SIPA priemonės e, migracinė priemonė. Komisijos siūlomame reglamente sakoma, kad nacionaliniai e, kreditų pervedimai ir tiesioginio debeto elektroninio mokėjimo sistemos turėtų būti e, uždaromos palaipsniui e, nuo 4 iki 12 mėnesių laikotarpyje. Taip bus daroma įvedus reglamentą. E, Ta sistema turi pakeisti visos Europos schemos. Ir reglamente yra labai aiškiai yra pasakyta, kad EPSE e schemos turi būti naudojamos ir turi būti sukūriamos naujos sistemos. Todėl reglamente yra prašoma, kad būtų taikomi bendri standartai ir techniniai reikalavimai, tokie kaip tarptautinių bankų e, sąskaitų IBAN numerių naudojimas ir bankų identifikavimo kodų, žinomų kaip BIC, naudojimas yra reikalaujamas. Finansinės e, paslaugos e, turi būti tiekiamas pagal ISO atitinkamus standartus ir jie turi būti taikomi visiems bankų mokėjimams visoje ES. Aš dalyvavau komisijos klausime įvykusiame 2009 m. lapkričio 17 d. Ir dauguma tų uh, idėjų, kurios uh, akcininkai pasiūlė, e, kurias suinteresuotos pusės pasiūlė tada, uh, buvo jau įtrauktos į dokumentą. Uh, Mes e, išklausėme visų suinteresuotų pusių pasiūlymų ir e, taip bandysime pakeisti reglamentą. Žinoma, visko nebus galima padaryti, tai yra aišku, bet esame labai pasirengę išklausyti visų e, suinteresuotų grupių ir norime išgirsti jų mintis. O dabar aš norėčiau išvardinti didžiąją dalį kontroversiškų klausimų ir norėčiau, jų, kad jūs jų išklausytumėte. Pirmiausia, galutinės datos klausimas. Kai kas siūlo, kad turėtų būti nustatyta tik viena data. Tai būtų keturi mėnesiai po reglamento įsigaliojimo. Aš esu už greitą tvarkaraštį. Todėl man atrodo, kad 24 mėnesiai būtų maksimalus priimtinas kompromisas. Taip pat turėtų būti nustatyta konkreti data, pavyzdžiui, 2013 m. sausio 1 diena arba 2014 m. sausio 1 diena. Ir e, kai kas siūlo, kad ne Europos valstybės dalyvaujančios SIPA sistemoje turėtų e, turėti galutinę datą E, anksčiau, negu kad siūlo komisija. Tačiau yra tokių, kurie siūlo kreditoriams nustatyti e, reikalavimą kreditoriams naudoti ISO 20022 jau anksčiau. Kai kurios suinteresuotos pusės abejoja, ar e, galima leisti komisijai pasinaudoti savo įgaliojimais, nustatant tam tikrus techninių reikalavimų pakeitimus šioje srityje. Aš nebūčiau linkusi visuomeniniam sektoriui nepalikti jokių kontrolės galimybių, ypač kai kalbama apie vartotojų gamybą ir įstatymų straipsnius susijusius su tai. Reikėtų pasitikėti komisiją ir manyti, kad ji pasitars su atitinkomis suinteresuotomis pusėmis, SIPA taryba ir SIPA ekspertų grupė bei kitais ir e, būtų pateikti visi reikalingi pakeitimai e, neesminiams reglamento e, straipsniams. Tačiau atrodo, kad ir dabar išlieka poreikis e, pagalvoti atidžiai, kaip išvengti nereikalingų straipsnių ir kaip sukurti tokį reglamentą, kuris būtų palankus e, visoms mokėjimų sistemoms ir kad neegzistuotų kelios sistemos paraleliai. E, ketvirtas priedas yra skirtas techniniams reikalavimams ir jam priešinas didžioji dalis bankų, ypač vartotojų uh, apsaugos grupės, kurios e, kalba apie tiesioginio debito ir kreditavimo sistemą, jie supranta, kad e, ta sistema nebus labai gera. Aš manau, kad pagrindinis pasirinkimas buvo neteisingas, bet kadangi pasirinkimas jau padarytas, tai vartotojai turi pasirūpinti, kad jie būtų deramai apsaugoti, kai bus e, iš debitoriaus kreditoriui pervedami pinigai. Uh, Vartotojams techniniai reikalavimai turbūt nelabai aktualūs, todėl tuos straipsnius būtų galima perkelti iš priedo į patį reglamentą. Penktas dalykas. MIF problema. Daugia šaliai e, sandorių kaštai. E, komisija siūlo, kad operacijų mokesčiai būtų vieninteliai mokesčiai, kai e, mokėjimas yra priimamas, atmetamas ar gražinamas ar kompensuojamas. Komisija siūloma, kad būtų uždraustos e, MIF operacijos. Tačiau dauguma bankų nori išlaikyti MIF sistemą. Pagrindinis jų argumentas yra tas, kad kai kuriuose valstybėse bankininkisės verslas yra labai segreguotas. Yra daug komercinių bankų, e, kurių, vartot, kurių klientai yra bendrovės ir tai yra tiesioginių išmokų e, ir tiesioginių debitų mokėtojai. Su tiesioginėmis išmokomis mokėtojai e, turi apmokė, gali turėti apmokėti papildomas išmokas. Aš manau, kad dauguma mūsų čia patirsime lobistų spaudimą dėl čia aptariamų klausimų. Aš esu pasirengusi išklausyti ir nuomonių už ir prieš. E, Jeigu MIF bus taikomi toliau operacijoms, tai e, jie turi būti kuo vienodesni visose valstybėse narėse, kad e, būtų nustatytas maksimalus leidžiamas MIF lygis. Be to e, turi būti užtikrinta, kad jie pamažu tie mokesčiai mokėtų. Tačiau jeigu MIF sistema toliau nebebus taikoma, tai pakeit, tai turėtų būti terminai ir terminai turėtų sutapti su reglamento įsigaliojimo data. Šeštas dalykas. Vokietijos ELV klausimas. Tiesioginio debito mokėjimas, kuris yra inicijuojamas pasinaudojus kortelę, suteikiant būtiniausią informaciją. Dauguma vartotojų net nežino, kad pasinaudodami banko kortelę parduotuvėje, jie pradeda tiesioginį debito mokėjimą. Kai kurios interesuotos pusės sako, kad turėtų būti nustatyti trejų metų prieinamieji laikotarpiai, ne penkerių metų tai laikotarpiai tų ELV taikymui ir Europoje, ir nacionaliniu lygiu Aš tikiuosi, e, nors nežinau, ar čia yra Vokietijos kolegų šiame posėdėje, bet aš tikiuosi, kad kolegos iš Vokietijos galėtų pakomentuoti šią problemą, nes yra specifinė e, Vokietijos problema susijusi su SIPA. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, dauguma norėtų, kad būtų sukurtos nebrangios mokėjimų sistemos ir e, jos netgi galėtų būti nenumatytos reglamente. Ir tada e, pirmo straipsnio 2b punkte galėtų būti sakoma, kad tie reglamentai turėtų būti taikomi tik e, didelio masto mokėjimų sistemoms, ir, o nesmulkiems mokėjimams. Aš sutinku, kad turėtų būti sukurta atskira strategija ir atskiri terminai turėtų būti nustatyti ISO 20 022 E, mokėjimų sistemai gyvendinti. Aš pabandžiau išvardinti kontroversiškiausius klausimus ir dauguma e, suinteresuotų pusių pateikė daugybę pakeitimų pasiūlymų, kurie kartais atrodo labai techniniai, pavyzdžiui, referencijų pakeitimai, pavyzdžiui, antros straipsnio 16 daly, arba yra pakeitimų, kuriuose yra tik e, nedideli dalykai išaiškinami ir apibrėžiami. E, Norėčiau padėkoti šiame kontekste komisijai ir tarybai už labai gerą bendradarbiavimą. Esu tikra, kad tas bendradarbiavimas bus tęsiamas ir viliuosi, kad projektos bus e, parengtas vertimams e, po mėnesio. Ir e, kovo 28 mes jau jį turėsime. Ekon komitete suinteresuotos pusės dalyvaus klausime, kuris vyks balandžio 13 dieną. Ir e, iki to laiko mes galėsime pateikti daug pakeitimų, tačiau aš manau, kad per tą klausimą dar išgirsime daug gerų idėjų, kurios leis sukurti kitų pakeitimų. Be to organizuojame seminarą vasario. Vasario trečią dieną, sako kalbėtoja, ir yra kviečiami visi parlamentarai ten dalyvauti. E, vienas tokių klausimų jau įvyko ir diskusija įvyko labai e, konstruktyviai. Dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams ir aš tikiuosi, kad kitą savaitę Strasbūrė mes pradėsime aktyviau dirbti. Tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su jumis, nes žinau, kad parlamentas visuomet pasisako už greitą ir sklandų migravimą. O dabar aš norėčiau išklausyti jūsų komentarų apie SEPA migravimą ir kai kuriuos kitus kontroversinius klausimus. Ačiū. You, uh, Ačiū. Pono Peda nėra Sofi. Okay. Um, yes, well... Pirmiausia, <clears throat> atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Bandau bėgioti tarp įvairių komitetų posėdžių ir ne visuomet uh, sėkmingai pavyksta. Trumpai pasisakysiu, nes uh, dauguma komentarų uh, išsakysiu tuomet, kai jau gausime tekstą, bet e, tie pirminis keitimasis nuomonėmis. Aš e, žinau, kad bandysime įspręsti du svarbius klausimus. Pirmasis iš jų e, bus susijęs su terminais. Kaip žinome, kad daugelis partijų pasisako, kad turėtų būti nu, nestatyta ne ankstesnė kaip 2014 metų data, nes vyksta natūralus investicijų ciklas. Tačiau ši diskusija neprasidėjo vakar. Net jeigu nustatysime terminą 2014 metais, jau dabar žinome, kad atsiras daug institucijų, daug bendrovių, kurios to termino nesilaikys. Todėl aš pasakyčiau už griežtesnį terminą, kad žmonės galėtų pasistengti labiau, kaip kad būdavo anksčiau. Jeigu anksčiau būtų buvę labiau pasistengta, dabar gal net nereiktų naujo teisės akto, kad procesas pagreitėtų. Antras klausimas, kuris e, griežtai kalbant galbūt neįeina į šį dosiją, bet vis tik jis yra susijęs su e, pasikeitimų operacijų mokesčiais. Aš manau, kad kolegos komisija jau pateikė nemažai klausimų, kurie tik pademonstruoja, kad komisija pati nėra visiškai įsitikinusi, kad tie operacijų mokesčiai mokesčių klausimai jau sureguliuoti ir laiku tai padaryta. Dėl to gali susidaryti aplinkybės, kai susidarys e, dvi poliarnė sistema. Norėčiau sužinoti, ką komisija apie tai galvoja, kadangi pagal dabartinį komisijos atsakymą atrodo, kad e, komisija bus galvojama apie naują įstatymo projektą toje srityje. E, Tekstas yra jums išdalintas, mielai išklausysim jūsų komentarų ir e, kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų posėdis. Ačiū, Dirkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos mintis. Sutinku, kad pereimas prie SEPA vyksta pernelyg lietai ir daug lėčiau, nei mes tikėjomės. O kai kalbame apie e, vidaus sumų perkelimą į SEFą, tai turėtų vykti daug greičiau. Antra, dėl dabartinių schemų fragmentacijos ir kartu taikomų dviejų schemų, turiu pasakyti, kad tas periodas taip pat yra nepatenkinamas ir neveiksmingas, nes yra nereik, vyksta nereikalingas e, kaštų dubliavimasis ir tai iškreipia ir bendrą rinką. O svarbiausias politinis šio pasiūlymo objektas tai būtų ta numatoma data, perkelimo data. Komisija stengiasi liberalizuoti šį pasiūlymą ir jei mes nenumatysime konkrečios datos, tai visi tiesiog lauks. Uh, E, lauks tiek energetikos, tiek pašto paslaugų, tiek kitos rinkos. O jei numatysime konkrečią datą, tuomet visi turės sutelkti jėgas, kad e, reikiamo metu pereitų prie įgyvendinimo. Turime akcentuoti būtent e, įgyvendinimo aspektą. Štai kodėl aš pritariu pranešėjai. Turime numatyti konkretų laiko grafiką ir ta galutinė data neturėtų būti labai toli. Neturime pasiduoti e, tam tikroms interesų grupėms, turėtume akcentuoti bendros rinkos svarbą. Štai kodėl reikia konkrečios datos ir kuo anksčiau, jokių būdų ne vėliau. Ačiū labai. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Žanas Polis, jūs prašėte žodžių. Oui, merci, Madame Présidente. Je voudrais Ačiū, ponė pirmininkė. E, manau, kad reikėtų prisiminti e, istoriją. Bet ir šiandien e, rašome naują istoriją. Aš prisimenu šios direktyvos pirminį variantą. Iš kokios sistemos mes pradėjome? Turėjome 27 skirtingose valstybės narėse skirtingas sistemas, kurių veiksmingumas yra e, savikaina labai skiriasi. E, Yra sistemų, kurios yra labai brangios ir labai veiksmingos, ir yra sistemų, kurios yra labai brangios ir visai neveiksmingos, ir aš neva, nevardinsiu dabar valstybių. Iš to susidarė sunkumai e, yra tokie, kad sunku harmonizuoti sistemą, suderinti sistemas valstybėse narėse. Ir be to reikia atsižvelgti į valstybių narių judėjimo laisvę e, perkeliant šią direktyvą. Dėl to ši operacija tampa labai brangi ir sudėtinga. E, yragi pasakyta, pavyzdžiui, kad e, Japonijoje perėjimas prie SEPA sistemos kainuoja brangiau negu kad, pavyzdžiui, kainuotų perėjimas ne, euro įvedimas. Tai yra per daug brangu. E, mes manome, kad nereikia dar nustatyti galutinės datos. E, tada ta jau anksčiau yra nustatyta, komisija Mm, yra pasistengusi, o dabar jie rengia visai naują tekstą. Aš manau, kad reikėtų palinkėti, e, kad viskas kuo sklandžiau klostytųsi ir būtų pradėta dirbti, bet turime atsižvelgti į realybę. Pagalvokime apie kritinę masę. E, visuomenė, valstybinė administracija valstybėse narėse nėra linkusi įvesti Europos e, sistemą. Ir kol nesulauksime daugumos paramos, tol tos kritinės masės nebus. Vis tik tai noriu sveikinti pranešėjai atlikus tokį puikų darbą ir aš tikiuosi, kad ji toliau ištvermingai dirbs ir mes galėsime dar kartą reformuoti esamą sistemą. Vieną detalę norėčiau pasakyti. Komisija e, daro nedidelių pakeitimų. Šis klausimas nebuvo deramai reglamentuojamas. Dėl to kai kurios valstybės e, narės ir kai kurie bankai sulėtino savo operacijas. Ir e, todėl aš manau, kad reikėtų nustatyti tam tikrą pereinamojo laikotarpio e, tarifą. Tai būtų 8 procentai, kiek suprantu, su kažkiek. Ir valstybėse E, narėse, tada, aš manau, tam suinteresuotos institucijos pradėtų greičiau veikti. E, pirmininkė, aš manau, kad taip pat reikėtų kalbėti apie skaidrumą. Mes kalbame apie tą e, operacijų priežiūros komisiją. Ji turi dirbti skaidriai ir ne per daug brangiai. Dėl mokėjimų turim nepamiršti, kad yra komercinė veikla. Ir tie, kurie uh, Uh, organizuoja tokią veiklą, jie norės atlyginimą už tai. Tai sukeria papildomų kaštų, tai yra pagrysta ir pateisinama. Uh, ir aš manau, kad kol kas reikėtų uh, labiau pagalvoti apie tų mokesčių įgyvendinimą per turimą valstybių, valstybės tarnybos sistemą. Kai kurios valstybės narės yra pritaikusios anksčiau keltus e, mokesčius, kai kurios nekreipė jos dėmesį arba jos panaikino, bet viskas yra, turi būti daroma sąžiningai. Ir žinoma, yra valstybių narių, kurios sako, kad tokių operacijų mokesčių visai neturėtų būti. Aš žinau valstybių, kuriuose nėra e, komisiniai mokesčiai taikomi už e, operacijas. Ir e, E, reikia suprasti, kad inst, e, finansinės institucijos e, įgyvendintų bent jau tai, kas yra reikalavimo tose valstybėse. Taigi reikia skaidrumo, aiškumo ir suprantamumo dabartinėse bankininkise sistemose. Ir norėčiau pridurti, kad tai nėra reglamentas, kuris turėtų šį klausimą reguliuoti. Manau, kad E, bankų kortelės ir e, debitinės operacijos ir panašiai turėtų būti reglamentuojami atskiriame dokumente. Nes e, šis dokumentas, šis, šie klausimai, manau, neįeina ES jurisdikciją. Manau, kad kol kas dar yra per anksti. Aš negaliu pasakyti, ar tai yra per anksti ir daryti, ar tai yra per vėlai. Reikia dar palaukti, ką nuspręs teisėjai. Ir reikia e, žinoti, e, kad turime būti realistai ir pragmatikai. Dėl mokėjimų paslaugų direktyvos, e, Žan, Žanai Polė, jūs kalbėjote lygiai taip pat su, su tokia pati, pačia aistra kaip ir šį kartą. Ar dar būtų norinčių pasakyti? Jeigu ne, tuomet žodį vėl duodu, suteikiu pranešiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui e, Kosas už. Gozes už paramą ir padrasinimą. Kai rengiau pranešimą, maniau, kad tai yra labai techninio pobūdžio pranešimas, bet e, panašu, kad finansinis e, interesas, susidomėjimas yra didžiulis ir esu įsitikinusi, kad darbui vykstant tos susidomėjimas nedings. Saufi irgi kalbėjo apie tai, kad nebus vieningos rinkos be vieningų bendrų mokėjimų sistemos. Tai toks yra politinis tikslas ir tai yra mūsų visų bendras prioritetas, dėl to ir bandome įdėkti SEPO sistemą. Norime sukurti vieningą rinką, kuri galėtų tenkinti reikalavimus, nes dabartinė situacija tikrai nėra priimtina, ypatingai tiems, kurie pradėjo dėkti SEPA. Tai reiškia, kad jie susiduria su papildomais kaštais, nes turi išsaugoti senąją sistemą ir taip pat bandyti dėkti naująją sistemą. Taigi mes turėtumėme palengvinti jų gyvenimą, tų, kurie ėmėsi šios iniciatyvos pirmieji rinkoje, nes tikrai turime numatyti vienodą situaciją visiems dėl daugiašalių tar, tarbankinių mokesčių, apie kuriuos kalbėjo ponas Gozės. Tai matyti yra pats sudėtingiausias klausimas, bet aš tikiuosi, kad kartu su šešėliniais pranešėjais mes išgyvensime tą nelengvą laikotarpį. Ir kaip sakiau pradžioje, tikrai laukiu labai um, vaisingo bendradarbiajimo, nes man atrodo, kad šiuo klausimu tikrai yra politinis sutarimas. Galbūt yra nacionalinių kažkokių tai skirtumų, bet e, politinės valios yra. Pirmininkė, ačiū. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra gegužė 16 diena. Birželio 14 juos svarstysime ir balsuosime komitete 27 birželio. Taigi turime dar nemažai laiko pakeitimams parengti. Na, o vasario 15-ąją koordinatoriai susitarė, kad klausimai e, bus dėl SEPOS surenkti ir jie įvyks balandžio 13 dieną. Taigi SEPOS klausimai vyks e, balandžio 13 dieną. Ačiū labai. Kitas darbo atvarkės punktas yra balsavimas, tačiau balsuosime tik tai 10 e, minučių. Be dešimties penkios, taigi kol kas anksčiau surenkti balsavimų negalime. Norėčiau padėkoti visiems, kurie atvykote. Turite sugrįžti, nes reikia, kad bent 12 narių būtų tam, kad įvyktų balsavimai. Na ir kadangi pasakėme, kad be 10 minučių 5 įvyks, balsavime tikiuosi, kad daugiau narių atvyks. Na, o dabar numatau, 20, skelbiu 20 minučių pertrauką ir labai prašau visų sugrįžti be 10.5, nes priešingų atveju reiks balsuoti Strasbūrė.

Okay, if you could take your seats, then we can proceed with this vote. Kviečiame visus susėsti. Pradėsime balsavimą. Dėkoju, kad atvykote. Man atrodo, kad yra pakankamai komiteto narių, kad įvyktų balsavimai. Ar balsuosime kortelėmis? Okay, if you put your cards in, because that's going... Taigi, naudosime korteles, tokiu būdu balsuot bus paprasčiau. Bandomasis balsavimas. Prašau, balsuojame. Paspauskite mygtukus. Gal galėtumėte palaukti minutėlę, mes dokumentus dar išsidalinsime. Taip, čia tik bandymas, čia tik bandymas, bandomasis balsavimas. Taigi įdėkime korteles ir e, pabandykime pabalsuoti. Ar veikia aparatai? 28 nariai yra atvykę, jų pakanka. Ar visi turite balsavimo sąrašus? Matau, kad jie vis dar yra dalyjami. Ar visi turite balsavimo sąrašus? <clears throat> Tuomet pradėsime balsavimą. Pirmasis balsavimas. Balsuosime dėl tarptautinės investicijų politikos Europoje ateityje. Ar visi jau turite sąrašus? Puiku, visi turi balsavimo sąrašus. Taigi, A kompromisas pirmiausia. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Periname prie B kompromiso. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. Dabar perėsime prie C kompromiso. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. Periname prie D kompromiso. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar pereisime prie 11 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš. Yra problemų? Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. F kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Elektroniniu būdu balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Ar visi jau prabalsavote? 28 balsavo už. Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Puiku, dabar periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Balsuosime dėl laikinųjų priemonių dvišalėms investicijų starimams tarp valstybių narių trečių šalių nustatymo. Pradėsime nuo 13 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta, bet patikrinsime. Balsuojame dėl 32 pakeitimo, prašau. Visi jau balsavote. Atmetamas šis pakeitimas. Šešioliktasis atsimtas, septynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trisdešimt trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trisdešimt ketvirtasis, kas jis yra atsimtas. Vėliau šiek tiek jis buvo atsimtas. Dvidešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Jeigu norite, galime patikrinti, bet aš beveik esu įsitikinusi esu. Na, gerai, tikriname 20 pakeitimą. 20 pakeitimas tikriname. Ar visi jau balsavote? Atmetamas šis pakeitimas. 35. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta priimta. 22 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. A kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime. A kompromisas tikriname elektroniniu būdu. Gunaras dar prisijungs, matau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Periname prie 25-ojo. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 37 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Bet šiek tiek vangiai keliame rankas. 37 pakeitimas tikriname. Basavimas baigtas. Priimta. 27 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 28 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 39 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antrasis pakeitimas, jo yra dvi dalys. Ar esate apie tai informuoti? Taip, puiku. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29. kas už, kas prieš. 29. pakeitimas, ar galime dar kartą. Kelkite rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 8. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 9. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 11 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 12 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 balsavo už, 29 balsavo už. Taip pat reikia balsuoti dėl teisėkūros rezoliucijos. Hans Peter Martin. Jūs norite dėl vedimo tvarkos pasakyti. Labai atsiprašau, neturiu elektroninės bal balsavimo kortelės, aš būčiau susilaikęs. 28, 29 už, 2 prieš, 2 susilaiko dėl viso teksto. Pakeitimai, su pakeitimais ir pataisimais balsavimas baigtas. O dabar balsuosime dėl teisėkros re rezoliucijos. Prašau. Baigta. Dar plus vienas. Dar vienas susilaiko kolega. 31, 2 ir 2. Toks rezultatas. Ačiū labai. Tie, kurie išeina iš salės, jų prašau tyliai pasišalinti. Tai yra paskutinis darbo tvarkės punktas. Well, we, I think a little bit ahead, yeah. I think we'll use the extra ten minutes. Now. Yep. I'm shadow also. Leonardo. Okay, I'd like us to... Taigi norėčiau, kad iškart pereitumėme prie aštuntojo darbo verkės punkto, nes e, šiek tiek sutaupėme laiko, gal dešimt minučių, bet e, tai reiškia, kad turėsime dar papildomas dešimt minučių pasisakymams. Na, o pranešėjas, visi šešėliniai pranešėjai jau yra atvykę, taigi tie, kurie kalbasi, jų prašau baigti pokalbius arba pasikalbėti už salės durų. Ir žodį iškart suteikiu pranešėjui. Berneri, prašau. Ja, vielen Dank. Ačiū labai, ką tik atvykau. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad Kai buvo tartasi su sekretariatu, sulaukėme visų vertimų. Atsakingas, aišku, na, pats svarbiausias vertimas į vokiečių kalbą, tačiau sulaukėme ir kitų. O pirmiausia, norėčiau padiskutuoti su kolegomis. Visi jūs galėjote e, perskaityti pačius pakeitimus, aš nesigilinsiu į juos. Aišku, jūs neprivalote visi pateikti pakeitimų kiekvienam straipsniui 135 ar 128, atsiprašo e, kalbėtojas. Vasario pradžioje sulaukime visų pakeitimų. Ir aiškinamojoje dalyje aš aptariu kritinius punktus. Visų pirma, norėčiau tarti keletą žodžių apie pranešimo projektą ir apie komisijos pasiūlymą dėl reglamento. Komisija pateikė iš esmės gerą pasiūlymą, tačiau yra likę daug atvirų klausimų. Tarybos darbo grupėje šiuo metu po penkių darbo grupės posėdžių tarsi darbai sustojo, nepavyksta susitarti dėl svarbiausių klausimų. Savo pranešime, kaip ir anksčiau žadėjau, kai kurias sritis ir palikau atviromis, jas aptarsime čia komitete. Pirmiausia, tai susijęs su taikymo sritimi. Komisija savo pasiūlyme taip pat ir taryba savo pasiūlyme um, siūlo ta, įtraukti į taikymo sritį ir nebiržos išvestinės priemonės. Um, pagrindimas tiek biržos išvestinės priemonės, tiek nebiržos e, išvestinės priemonės yra um, naudojamos tarpuskaitai pagrindinių sandorio šalių. Taigi, tarsi nelieka priežasties, kodėl nebiržos išvesnės priemonės neturėtų patekti į taikymo sritį. Kitas dalykas e, - skirtingos, skirtingi rinkos dalyviai remiasi skirtingais principais. Pavyzdžiui, Amerikos e, pasiūlymas buvo kiek kitoks. Tiesa, mes e, susitarėme, kad derinsime ES teisės aktus su JAV teisės aktais ir e, JAV numato į savo įstatymą į neįtraukti mažus bankus ar taupamasias kasas. Kompetentinga JAV institucija teikia tokį pasiūlymą. Kadangi nebiržos išvestinės priemonės e, turėtų būti reguliuojamos tik tada, jei jos tampa svarbios sistemai, taigi siūloma, jei e, siūloma į tarpuskaitos prievalę įtraukti e, tokias nebiržos išvestinės priemonės, kai jų apyvarta yra daugiau nei 10 milijardų dolerių. Iškyla klausimas, ar tai įmanoma, nes tokiu atveju tarpuskaitos prievolė nebūtų taikoma daugeliu regioninių bankų, tai būtų taikytina deminimis taisyklė. E, būtų įdomu galbūt e, išsameu aptarti šį klausimą. Antroji išimtis, antrasis klausimas, kurį reikia aptarti, tai išimtis taikoma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia siūloma taip pat numatyti deminimis taisyklę toms finansinėms išvestinėms priemonėms, kurių metinė apyvarta yra 1 milijardas eurų. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba tarsi labai aukšta ribinė vertė, tačiau tai už tai leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms vis dėlto taikyti tarpuskaitos prievolę, jei e, ta riba yra viršijama. Tarybos darbo grupėje, sureaguojant į prankų, prancūzijos pasiūlymą, vyksta diskusijos apie ribinės vertes. Tarpuskaitos prievalį um, yra e, siūloma tarpuskaitos prievalę taikyti tik ne biržos išvestinėms priemonėms. Tiesa, um, akcentuojama, kad tos išvestinės priemonės turėtų būti spekulacinės. Tai yra, Tokiu būdu mažos ir vidutinės įmonės nepatektų į taikymo sritį tik tuo met, jei nebiržos išesnės priemonės būtų nespekulacinės. Numatytos išimtis pensijų fondams, tačiau taryboje e, šis pasiūlymas daugumos nesu, nesulaukė. Niderlanduose, pavyzdžiui, e, visai kitokie reikalavimai taikomi pensijų fondams, kalbant apie gyvybės draudimų įstaigas, viešasias taupamasias kasas ir kitas finansų įmonės. Visi klausimai yra dar atviri, mes turime patys nutarti, kas norėtume, kad patektų į reglamento taikymo sritį. Kalbant apie informacijos teikimo mm, prievolę 25-ame straipsnėje kalbama apie MIFID ir tarsi nėra jokios priežasties e, numatyti papildomą informacijos teikimo prievolę. Tarybos darbo grupėje numatyta ši priemonė išvestinėms priemonėms, finansinėms priemonėms, tačiau yra numatytos taip pat e, deminimis taisyklės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl ESMA ir nacionalinių bankų bendradarbiavimo yra pat pateikta nuomonė, tačiau ją siekiama uždėti didesnę darbo naštą nacionalinėms e, kompetentingoms institucijoms, todėl aš e, tiesiog e, nusprendžiau, kad nacionalinės įstaigos turėtų labiau bendradarbiauti su ESMA. Taip pat pagal 15 straipsnį ESMA teikia informaciją kompetentingoms nacionalinėms įstaigoms ir centriniams bankams. ESMA gali paprašyti iš centrinių bankų teikti atsakymus. Dėl leidimų suteikimo pagrindiniams sandorio šalims ir trečiosioms šalims Europos komisija yra numačiusi paprastesnės prieigos sąlygas pagrindinėms sandorio šalims. Tos sąlygos pagrindinėms sandorio šalims ir trečiosioms šalims yra supaprastinamos. Ir um, dėl atgalinės datos taikymo ir dėl um, abišališkumo principo komisija uh, nori akcentuoti galimybę dalyvauti operacijose tiek trečiosiam šalims, tiek sandorio šalims. Dėl sąveikos aš čia daug ką išbraukiau, išbraukiau tiesą pasakius visą penktą antraštinę, antraštinę dalį, nes labai sunku įvertinti naują sisteminę riziką. Kol kas nėra jokių tikslių taisyklių ir tik atskirais atvejais sąveika yra įmanoma. Dėl tarpuskaitos prievolės nefinansų sandorio šalims ir nebiržos išvestinėms priemonėms tai, e, siūloma taikyti tarpuskaitos priemonę tik tuo met, kai ši riba viršėma 90 dienų iš eilės, o ne vieną kartą. Tokiu būdu būtų galima atskirti, kada operacijos yra spekulacinio pobūdžio, kada ne, ir tokiu būdu galima išvengti rizikos. Taip pat numatyta įmonėms šešių mėnesių terminas, per kurį jos turėtų įvykdyti savo tarpos, tarpuskaitos prievalį, kad tokiu būdu nebūtų stabdoma įmonių veikla. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, siekiama nustatyti konkrečius standartus, remiantis antrojo etapo procedūrą. Pirmiausia, ketinama išklausyti esmos e, min, poziciją. Kitas klausimas - atgalinė data taikomos prievolės yra numatyta e, taikyti prievolės atgalinę tvarką, e, tačiau mano supratimu tai ir e, labai sudėtinga procedūra ir ta prievolė informuoti atgalinę datą turi būti kategorizuojama pagal išvestinės priemonės kategoriją. Ir aišku, būtina numatyti informacijos teikimą atgalinę datą, tačiau e, tarpuskaitos prievolės taikymas atgalinę tvarką neturėtų būti taikomas. Tokiu būdu bus gaunami reikalingi duomenys, kurie nebuvo gauti laiku. Tiek svarbiausių klausimų norėjau aptarti. Įdomu būtų sužinoti, kokia kolegų pozicija. Aš čia komitete esu pasirengęs parengti tokį pranešimo, kuris tenkintų visas šalis, tačiau nenoriu, kad būtų dirbtinai kuriama administracinė e, didesnė našta, ir kad būtų kišamasi į tokią finansinę veiklą, kuri sisteminiu požiūriu nedaro jokios, jokio didesnio poveikio visai rinkai. Ačiū. Uh... Labai ačiū. Leonardo. Prezidente, uh, eh, abbiamo avuto modo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į pakeitimų pasiūlymus, nors ir vertimų variantai yra skirtingi. Aš manau, kad tai yra pirma galimybė aptarti šį klausimą. Mano frakcija ketina parengti ir pateikti savo pasiūlymus e, nevėluodama. O dėl komentarų kurie yra susiję su pono Langeno pasisakymu. Norėčiau išskirti porą punktų, su kuriais mes sutinkame, ir keletą momentų, kurie mūsų nuomonė reikalauja gilesnės diskusijos. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir aš e, norėčiau, kad taryba kai kuriuos dalykus įrašytų, įvestų. Kaip jau anksčiau esu sakęs, E, diskusijose mes e, pasisakome už e, šio reglamento įgyvendinimo apimtį. Sakoma, kad tai turėtų būti taikoma tik tai OTC išvestinėms finansinėms priemonėms. Ir visa kita mm, mums yra priimtina, kaip kad sakė ponas Langen. Aš norėčiau išreikšti šiokį tokį susirūpinimą dėl išimties. Dėl šios išimties e, gali sušvelnėti viso e, dokumento priimto didžiame 20-uke tonas. Aš manau, kad reikėtų nustatyti tam tikrus aiškius principus, vadovaujantis e, apibrėžimais, kurie man atrodo šiek tiek neaiškus. Štai pagalvokime apie apsiribojimą tik tais produktais, kurie aktualūs sistemai, susijęs su sistema. Tiesą sakant, aš pats nelabai suprantu, kas tai yra ir aš norėčiau paaiškinimo. Taigi klausimas susijęs su išimtimi E, susijusi su e, banko e, operacijų apimtimi. Iš žinau, kad tyrimai turės būti atliekami su tomis bendromis, kurios dirba su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, taip pat reikia pagalvoti apie mažas ir vidutinės bankininkisės įmonės. Manau, kad problema yra nustatyti tam tikrą slengstį ir kokius slengščių vadovaudamiesi mes turėtume uh, toliau dirbti. E, su pranešėju sutinku dėl autorizavimo taisyklių. Aš manau, kad reikia išbraukti tą punktą, kuriame yra kalbama apie e, įgyvendimo su, suderinamumą ir taip pat prisimenu tą problemą, kuri ir pritariu tam problemos sprendimui, e, kuriame kalbama apie backloading. E, Aš galiu pasakyti, kad mes teikime pakeitimus ir e, aš tikiuosi, kad e, dalis jų bus priimti. Pirmasis mūsų pakeitimas yra susijęs su 51 e, paragrafu ir aš dabar net abejoju, ar būtų verta išbraukti komisijos tekstą. Čia kalbama apie slengstinių verčių e, visuotinį taikymą. A punktą turiu galvoje. Aš suprantu mm, pakeitimo pasiūlymo motivaciją ir tai, kad reikia sumažinti administracinę naštą, tačiau aš norėčiau sužinoti, jeigu mes dabar išbrauksime tą dalį e, septinto straipsnio, tai galbūt iškils tam tikrų problemų įgyvendinant. Ir galbūt dėl to susilpnės bendrai mūsų sprendimo, sprendimas iš esmės. Dar vienas komentaras. 53-54 pakeitimai. Ypač. Tiksliau 53 E, pakeitimas labiausiai rūpi. Čia aš suprantu, kokiais, kokiais argumentais vadovaujamas rengiant šį pakeitimą. Čiagi yra e, sakoma e, tarpus, k, e, apie terminą, kuris viršyje tarpuskaitos ribą. Ir e, mes sakome, kad turėtų būti nustatyta trumpa trumpesnė tarpuskaitos riba, o mes manome, kad iš tikrųjų tas terminas yra labai ilgas. Aš sutinku iš esmės su pakeitimo esme ir principasgi yra prit, iš esmės, kad atsirastų daugiau galimybių pritraukti lėšų ir padidinti valstybės kapitalą. Ta siūlo komisija 5 milijonai eurų. Čia e, turim omenyje. Ir galbūt mes galėtumėm surinkti 10 milijonų. Ar to pakaks? Galbūt. Galbūt reikės imtis tolesnių žingsnių. Ir padidinti valstybės kapitalą, nuolatinį valstybės kapitalą. Aš norėčiau pasakyti, kad D punkte e, yra išbraukiamas autorizavimas ir priežiūra ir centrinių institucijų kontrolė. Čia irgi sakoma apie 5 milijonų eurų e, nuolatinį kapitalą ir ponas Langen, e, kuris yra e, dokumento rengėjas ir autorius, gal galėtų pakeisti tą skaičių. Taigi tiek, aš komentarų norėjau išsakyti, bent jau iš dalies. Ir net ir konkrečių platesnių dalykų čia paminėjau. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad manau, kad jautriausias klausimas yra susijęs e, su išimčių sistema. Nes aš manau, kad būtent dėl to kils daugiausia sunkumų. Jeigu mes neišspręsime tinkamo ir efektyvaus būdo klausimo, susikurs daugybė kliūčių, kurios e, trukdys e, šio dokumento esmį įgyvendinti. Ačiū. Uh... Ačiū. Vis dar rašiausi, kadangi esu šešėlinė pranešėja nuo Alde frakcijos. Thank you. Taigi aš dabar sureaguosiu pranešėjo mintis. Norėčiau padėkoti pranešėjui pirmiausia už tai, kad e, atsižvelgė į tam tikrus e, komentarus, kuriuos išsakiau anksčiau, teikdama nuomonę Teisės reikalų komitete. Aš žinau, kad tai yra naudinga. Tiesiog e, peržvelgsiu tuos neišspręstus klausimus, pirmiausia dėl taikymos ryties. Aš labai esu suinteresuota vienodomis e, veiklos sąlygomis ir dėl to pritariu komisijos pirminiam pasiūlymui. Ypatingai jeigu norime prižiūrėti bendrai įvairias e, pozicijas ir jeigu norime suvesti tuos duomenis e, saugyklose, aš manau, tuomet, tuomet visa informacija turi patekti į tas saugyklas ir tą daryti būtų paprasta keičiantis informaciją, nes ta informacija jau yra elektroninėme variante. Taigi dėl saugyklų aš manau, kad komisija yra visiškai teisi. Saugyklų reikalavimas turi būti taikomas visoms išvesnėms priemonėms ir nemanau, kad čia gali kilti kokių tai problemų. Jeigu yra, manančiau, kad problemų yra, galite mane apie tai informuoti. Tarpuskaita dėl e, mainų, e, jeigu ta tarpuskaita nėra tokia greita ir efektyvi, tuomet reikia tarpuskaitą padaryti kuo galima greitesnę. Tai tą darome per OTC, e, per neužskaitytus sandorius. Ir jeigu tai nėra ekvivalentiška, na, reikia apie tai pamastyti ir galbūt parengti tokias formuluotės, kurios leistų įtraukti ir tas trūkstamas dalis, jeigu manome, kad tų elementų trūksta. Dėl išlygų, dėl panašių priežasčių, Aš vėlgi manau, kad dėl duomenų saugyklų visa informacija turi ten patekti. Sisteminė rizika egzistuoja sistemoje, ne institucijose turime nepamiršti, kad bandome sukontroliuoti sisteminę riziką, sistemiškai, sistemi, sisteminės institucijos, bet tai nereiškia, kad visos mažos vidutinės organizacijos, kurios veikia pagal tuos pačius verslo modelius, neturi kažkokiu tai konkrečių rodiklių, e, rodančių, kur kaupėsi sisteminė rizika. Nebūtinai viskas egzistuoja sistemingai didelėse institucijose. Vis, tiesiog jos gali būti, val, būti valdomos visiškai kitaip. Taigi dėl tų išlygų man yra neramu. Aš tikrai netaikyčiau išlygos dėl duomenų pateikimo į saugyklas. Ir pritariu Jums, kad reikia palaukti klausimų išvadų, bet šiek tiek atsargiai e, reaguoju tai, kad regioniniai bankai, kurie veikia pagal tuos pačius verslo modelius, galėtų jiems būti taik, taikomos išlygos, nes matome jau e, sisteminės rizikos, pavyzdžiui, Ispanijos regioniniuose bankuose ir panašiai gali atsitikti ir su išvestinėmis priemonėmis. Dabar dėl ribinių verčių atsisakymo ir bandymo apibriežti, kas yra spekulacija. Aš manau, kad tikrai bus sunku tą padaryti, Ir man įdomu, ar tai ir taip pat pensijų fondų kitos problemos, ar nereiktų jas pažiūrėti dar kartą, pažvelgti dar kartą ir pabandyti pa pasiaiškinti, kaip būtų galima tas nebiržos išvesnės priemonės sureguliuoti. Ir kad lygiai taip pat toks pats skubus būtų daugia šalis, skubi būtų daugia, e, ir efektyvi būtų daugia šalė tarpuskaita, kas yra aktualu ir pensijų fondams, ir, ir kit, kito, kitoms rytims. Jeigu tai nepasiteisintų, tuomet būtų galima pritaikyti garantijų užstatų sistemą, nes na, visi pripažįstame, kad jeigu pensijų fondų kaštai dar išauks, tai tikrai nebus naudinga mūsų piliečiams. Ir galiu pritarti tam, kad reikia tuos darbus e, suderinti su tuo, kas vyksta dėl MIFID. E, taip pat aš bandžiau pažiūrėti, kaip būtų galima sumažinti kolegijas e, valstybėse narėse. Aš maniau, kad EBA turėtų būti labiau įtrauktas Ir tai galbūt būtų tinkamiausias sprendimas perėti prie centrinių bankų, nes daugeliu atveju centriniai bankai panašu, kad dabar tampa ir nacionaliniais prižiūrėtojais, priežiūros institucijomis. Taigi tai būtų galbūt pats tinkamiausias sprendimas. Na, kita vertus galime rimčiau apie tai pamastyti. Su trečiosiamis šalimis ir abipusiškumo principu aš manau, kad čia reikia aiškiai pasakyti, kad nebūtinai mes importuojame į savo reglamentus tai, kas vyksta kažkur kitur. Mes galbūt to net ir nenorime. Ir turime aiškiai pasakyti, kad e, tą darome ekvivalentiškų standartų pagrindų, o ne visiško tapatumo pagrindų. Čia irgi reiktų kalbą sutvarkyti. Tam tikrose kategorijose inter, e, saveikumą būtų galima numatyti, kaip siūlo komisija, tačiau negalime teikti, kad tai yra sisteminė, sisteminis elementas, nes tokiu atveju nukentėtų konkurencija ir tai nebūtų naudinga. Taigi, jeigu saugiai galime numatyti tarpus saveikumą, galime jį įdėkti, bet sudėtinga būtų tą padaryti e, kai kuriuose kitose srityse ir tuomet galbūt to saveikumo ten ir nereiktų. Bet reikia pažymėti, kad prie to dar sugrįšime vėliau neįsivaizduoju, kaip būtų galima diskriminuoti spekulacijas ir nespekulacijas dėl nefinansinių priemonių, bet atsižvelgiu tai, kas, ką jūs padarėte dėl, dėl e, tam tikrų minčių, kurias ir aš išsakiau, rengdama nuomonę Teisės reikalų komitete, dėl išdo operacijų ir kitų dalykų. Aš manau, kad tai, galime, tai gali spindėti sąskaitose ir audituose. Taip pat jūsų formuluotė dėl objektyviai įvertintinų. Man atrodo, šiek tiek e, klaidinga yra tokia formuluotė, nes kai uždaviau klausimą dėl to, tiesiog e, noriu pasakyti, kad nenoriu visų išvestinių operacijų sulyginti, sudėti į vieną kategoriją, bet auditas turi išvelgti, kiek kiekybiškai tai atitinka verslo modelį ir kiek ne. Taigi galbūt reiktų į tai irgi atsižvelgti ir šiek tiek pakoreguoti formuluotę dėl formuluotę objektyvus, objektyviai įvertintinas. Dėl e, retrospektyvumo ir informacijos įvedimo į saugyklas, aš manau, e, e, atbulinė data, aš manau, kad yra naudinga. Tiesiog teisiškai būtų sudėtinga tais atvejais, kai sandoriai jau yra pasirašyti ir tuomet reikia uh, E, numatyti didesnę maržą ir panašiai, kai jau po sandorio pasirašymo. Galbūt e, reiktų pažiūrėti, ar nėra kažkokios tai turto kategorijos, kuri būtų ypatingai pavojinga šiuo atveju. Na, o mano reakcija būtų štai, kokia aš nelabai dar esu patenkinta dabartinę formuluotę. Taigi, galbūt dauguma punktų pakomentavo, aišku, yra dar daugiau kitų dalykų ir gal mes kartu dviese pasikalbėsime apie tai ir aš galbūt dar pasiūlysiu daugiau pakeitimų. Taigi tiek būtų mano pasisakymų dabar paskalis. Trumpai, šiek tiek trumpiau pasisakysiu, nei kiti šešėliniai pranešėjai paprasčiausiai dėl to, kad neturėjau daug laiko įsigilinti pranešimu, įsigilinti pranešimą, įsigilinti pranešimą ypatingai dėl to, kad turiu tik tai anglišką versiją, taigi aš kalbėsiu labai trumpai ir tikiuosi, kad vėliau galėsiu detaliau aptarti įvairius pakeitimus. Pirmasis dalykas, kuris man yra labai aktualus, kalba eina apie išlygas realios ekonomikos įmonės. Aš manau, kad bendrai sutarė dėl to, kad reikalingos tam tikros išlygos, kalbant, aišku, ir apie finansinius e, veikėjus, finansinės institucijas. Nematau, kodėl negalėtumėme numatyti tam tikrų išlygų reglamente, kuris e, turėtų būti kur kas nuseklesnis ir, aišku, išlygos turėtų būti kuo galima siauresnės, numatomos re, tik tai realios ekonomikos e, subjektams. Dabar dėl koledžių ir esma. Čia koks yra iššūkis? Tiesiog bandyti išvengti nereglamentuojamos konkurencijos tarptų subjektų. Ir jeigu tos taisyklės, e, kurios e, numato sisteminės rizikos valdymą, būtų tinkamai parengiamos, tuomet reglamentavimas turėtų būti pareng, pa, paliekamas esmai. Esmai tai esma būtų vienintelis reguliuotojas Europos mastu ir išspręstų problemas. Jeigu žengtume tokiu keliu, tuomet aš manau, kad ta koledžių sistema turėtų savų interesų ir tie interesai nebūtinai sutaptų su valstybių reguliavimo institucijomis arba bankų reguliavimo institucijomis, kurios e, yra kitoje valstybėje negu CCP. Taigi koledžių, koledžių sistema turi sava, in, savą interesą ir aš tikiuosi, kad pranešėjas pakoreguos tą sistemą, tą organizaciją, kad e, tarptų trijų veikėjų, nacionalinių reguliuotojų, ir kad e, vyktų tam tikra konkurencija taptų reguliuotojų, dar arbitražo sistema. Pone Baus kalbėjo apie e, pusiausvę tarp įvairių valstybių, bet aš manau, kad yra ir kitų iššūkių, kurie nėra pakankamai gerai nušviečiami pranešime. Dėl saveikumo, uh, nekarta apie tai jau kalbėjo įvairių politinių frakcijų atstovai, taigi aš to klausimo neliesiu. Dėl taisyklės, 24 valandų informacijos pateikimo taisyklės. 10 dienų e, informacijos pateikimo taisyklės. Aišku, tai gali sukelti kažkokiu tai konkrečių problemų ir reikia pakoreguoti komisijos pasiūlymą vyksta diskusijos apie tai, ar 90 dienų yra neper ilgas laikotarpis, e, taigi reiktų numatyti tokį periodą, tokį laikotarpį, kuris e, būtų priimtinas. Dabar dar vienas dalykas e, dėl sandorių tarpuskaitos. Ir labai svarbu, kad reguliuotojas turėtų kuo galima daugiau skaidresnės informacijos apie tai, kas vyksta rinkoje, kad būtų numatytos ribinės vertės ir tam tikros prievolės dėl užstatų ir įvairių kitų prievolių. Visą tai priimtina, o dėl sandorių tarpuskaitos čia nėra įmanomos jokios išlygos. Taigi tiek būtų mano pastabų, o dėl kitų dalykų aš pritariu pasiūlymams ir e, socialistų teikiamam tekstui. Na ir aš tikiuosi, kad dar toliau apie tą pranešimą padiskutuosime. Ačiū labai, Kei. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir pranešėjai ponui Langenui. Jis tikrai uh, E, gerai padirbėjo, nagrinėdamas tokią sudėtingą temą, nekalbant apie frakcijų poziciją ir tai, kas vyksta taryboje, jis tikrai atliko gerą darbą. Norėčiau pateikti keletą pastabų pirmiausia susijusių su backloading, taip vadinamuoju. Gal, aišku, būtų nenuveikta, neatlikti kai kurie darbai, tačiau aš manau, kad tas reikalavimas būtų nereikalingas. Manau, kad turėtume taikyti visais atvejais ir tai turėtų būti taikoma. Aš e, galbūt sutiksiu, kad kai kas mane apkaltins, kad aš reikalauju papildomo darbo, tačiau tai turime padaryti norėdami išvengti rizikos sistemoje. Kitas dalykas susijęs su rizika, sisteminė rizika. Buvo kalbama apie turto atskirimą, apie užstato formą. Uh, Tačiau turėtume viską vertinti iš daug platesnės e, perspektyvos, ypač e, turėdami omeny MIFID, e, taip pat IMFD. Įvyko tam tik tikrų pasikeitimų investuotojų veikloje Europos Sąjungoje. Ir dabar mes toli nutolę nuo užsienio investuotojų apsaugos principo, kurį taiko JAV. E, JAV pas, pavyko pasiekti tam tikros e, pažangos susijusios su turto atskyrimu. Manau, kad mes turėtume numatyti didesnę ribinę vertę, turėtume kalbėti apie investuotojų apsaugą. O kalbant apie apskirimą, aš ne visiškai tikra, ar reikia numatyti daugiau pasirinkčių. Jei investuotojai norės moky, daugiau pinigų skirti apsisaugojimui, tai jie gali rinktis tokį dalyką. Dėl likvidaus ir nelikvidaus užstato arba įkeitimo priemonių. Kalbant apie pensijų fondus ir maržas, manau, kad Vienintelis būdas, kaip galėtume užtikrinti, kad pensijų fondai dirbtų saugiai, ypač pagal IOP direktyvą, turėtume numatyti daugiau gal, įkeitimo galimybių, įkeičiant kreditą, o ne tik tuos produktus, kuriais įmonės prekiauja. Susitarimai dėl užstatų gali būti sudaromi su kitomis įmonėmis, neužstatant to produkto, kuriuo įmonė prekiauja. Yra ir kitų likvidžių fondų, e, kurių pagalba remiantis rinka nebus užnuodijama ir bus išvengiama sisteminės rizikos. Kalbant IOP priemonės, galbūt yra ir paprastesnių būdų nei laikytis čia numatytų reikalavimų. Norėčiau sureaguoti į pastabą susijusias ir su sąveika. Aš e, manau, kad Aišku, galima kalbėti apie tai, ar ta numatyta sąveika sukels problemas, ar kaip tik atvirkščiai. Tačiau mes turime numatyti konkurencingą tarpuskaitos rinką. Turime užtikrinti, kad tie įsipareigojimai, kurie yra MIFID, teisės akte būtų išlaikyti. Nerima man kelia prieigos teisės ir poreikis, poreikis tokias teisės turėti. Įdomu, ar pranešėjas nemano, kad dabar daug kas pasikeitė ir maržos pasikeitė. 90 procentų visų ateities sandorių vyksta dabar ir mes turime numatyti galimybę gauti informaciją, jei to reikia. Naujos įmonės susilieja, įgyja nuo turto ir galimybė susijęti šį teisės aktą su MIFID galbūt nėra toks blogas sprendimas. Kalbant apie ribinės vertės, man nefinansinės priemonės neturėtų patekti į reglamento taikymo sritį nes e, turime vertinti visą riziką. Ir man e, tai vis dėlto yra išdo funkcija, o ne priežiūros funkcija. Bus labai sudėtinga atskirti šios e, dalykus, tačiau iš esmės, kalbant apie sąskaitas ir apie testus, apie tą informaciją, kurią pateikiame auditoriams, tai vis dėlto yra ne išdo funkciją. Kalbant apie rizikos e, draudimo fondus, manau, kad e, yra daug operacijų, kuriomis yra apdraudžiama rizika, o mes turėtume stengtis, kad tai vyktų teisingai. Labai ačiū, daugiau šešėlių pranešėjų nėra. Korin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Langen už parengtą į dokumentą. Manau, kad čia padaryta nemažai svarbaus darbo ir šis pasiūlymas dabar jau virsta konkrečia mūsų pozicija. Ir e, tai tik patvirtina, kad mes išlaikysime savo tikslą, sumažinsime riziką. Ir už, e, Mm, išvestinių komercinių priemonių, finansinių priemonių priekyba taps kur kas skaidresnė. Bendrai kalbant apie padėtį Europo ir Junktinėse Amerikos valstijose, e, taikant Franko Dodo įstatymą, e, paaiškėjo, kad su išvesnėmis finansinėmis priemonėmis yra siejama daugybė skirtingų tikslų. Todėl centrinė tarpuskaita uh, turi būti proporcingai, jeigu norime, kad ji būtų privaloma. Reikia sukurti labai aiškę bazę, kuri parodytų, kas, turi, kas įeina į šį teisės aktą, kas neįeina. Manau, kad pranešėjas e, padarė keletą labai svarbių uh, pakoregavimų pasiūlyme. Dabar e, šis dokumentas atrodo kur kas geriau negu pradžioje. pradžioje. Ir aš norėčiau tik pabrėžti, kad esmai būtų labai svarbu uh, turėti aiškiai apibrieštą vaidmenį, kad ji galėtų ir toliau deramai dirbti. Turbūt jūsų nenustebins tai, kad šiame kontekste aš norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kaip pensijų fondų klausimas yra sprendžiamas. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, pensijų fondai reikalauja daugiau dėmesio pagal e, atitinkamą direktyvą. E, pensijų fondo apibrėžimas šioje direktyvoje yra e, toks, kad e, apdraustasis rizikuoja kur kas labiau negu pensijų fondas. Pažvelkime į Olandijos modelį. Niderlandų pensijų fondai turi labai griežtų teisinių prievalių, kurios užtikrina, kad žmonės turi garantijas, kad gaus pensijas vėlesnėme amžiuje. O dabar e, išvestinės finansinės priemonės apima tik tokias rizikas kaip infliacija, tokius rizikos veiksnius kaip infliacija. Ir jeigu palygintume savo padėtį su Junktinėmis Amerikos valstijomis, tai suprastume, kad ten tokio pobūdžio pensijų fondų neegzistuoja. Uh, arba bent jau jų yra likę kur kas mažiau negu būdavo. Todėl būtų labai gaila, jeigu šis naujas teisės aktas nebeskatintų žmonių tokiu būdu taupyti pensijoms. Aš esu tikra, kad šio teisės akto tikslas nėra toks. Norėčiau paskatinti pranešėją rasti deramą sprendimą šiam klausimui. Nes kaip ten bebūtų, išvestinių finansinių priemonių priekybos skaidrumos padidinimas yra pagrindinis tikslas ir išvestinės finansinės priemonės šiame kontekste labai puikiai tinka. Galbūt reikėtų ieškoti uh, alternatyvių užstato prieimimo priemonių priekybos sistemoje. Ir bet kokiu atveju galbūt būtų galima rasti galimybę daugiau atsakomybės suteikti stebėjimo institucijoms. Turiu galvoje visas institucijos, kurios kontroliuoja pensijų fondus. Turime būti tikri, kad papildoma likvidumo rizika būtų e, įeitų į CCP taip, kaip reikia, nes e, jeigu šios problemos neišspręsime Galime, pavyzdžiui, densijų, Olandijos pensijų fondams sukurti nuo pusantro iki keturių e, su pusę milijonų e, dolė, e, eurų nuostolius. Ir dėl to žmonės, kurie tais fondais naudojasi, gali labai nukentėti. Todėl raskime tokių sprendimo būdų, kurie šio teisės akto tikslų nepakeistų, bet būtų subalansuoti ir proporcingi. Yes. Ačiū. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Komisija? Patrik, ar norėtum kažką pasakyti? Points, um, Chairman, uh... Keletas dalykų, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl to, ką reikėtų išaiškinti. Reikėtų pagalvoti daugiau apie šio teisės akto galiojimo apimtį. Ir diskusijoje, e, manome, e, taryboje reikėtų kalbėti apie visas finansinės priemonės, ne tik apie OTC priemonės. E, jeigu mes apsiribosime tik OTC išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, tai e, parlamentas šio dokumento taikymo apimti visiškai sumažins. Peržiūrint MIFID direktyvą bus reikalaujama, kad OTC išvestinės priemonės būtų parduodamos biržose. Ir tada šis teisės aktas apskritai atrodys nebereikalingas ir galime klausti, apie ką mes čia apskritai diskutuojame, jeigu bus sukurtas toks dokumentas, kuris bus kaip šveicariškas sūris, tik su daugybė skilių. Arba kaip čia vienas kolega pasakė, dokumentą, kuris bus tik tuščia dėžutė. Aš matau, kad Europos parlamentas e, pasisako prieš tą vadinamąjį backloading principą. Uh, Mes siūlome elgtis taip, kaip pasielgė e, Junktinės Amerikos valstijos. Teisės aktai turėtų būti taikomi nuo pat jų prieimimo. Ir jeigu reikės po to išspręsti tam tikras problemas, jas bus galima padaryti vėliau. Nereikia atidėti tam tikrų sprendimų vėlesniam laikui, bet pasirūpinti, kad dokumentas būtų priimtas ir įgyvendintas iš karto. Uh, E, todėl manau, kad reikės tartis su komisijos tarybos ir parlamento juridinėmis tarnybomis, kad išsiaiškiname, ką teisiškai būtų galima padaryti. Antrasis komentaras būtų susijęs su išimtimis. Pirmajame susitikime šiame komitete viskas buvo labai aiškiai pasakyta. Reikia e, finansiškai tvirto gero dokumento. Ir atrodo, kad dabar jau visi supranta, kad toks tvirtas dokumentas e, gali būti priimtas bet kur, tik ne čia. Ir mes tarsi bandome nusiplauti rankas. E, telefoninė konferencija praėjusią savaitę įvyko su CFTC ir SFTC. Ir buvo sakoma, tarp, kad tarp grupinės operacijos turėtų būti e, ribojamos. Galėtų būti, pažiūrėjau, nusita 10 milijardų dolerių operacijų riba. Junktinės Amerikos valstijos tik vieną išimti taiko tarp grupinėms operacijoms, kai e, e, filialas turi 90 procentų visos e, verslo vienoje vietoje. Ir į tai įeina ir išperkamosios nuomos bendrovės. Dėl pensijų fondo aš sutinku su visais komiteto nariais, kurie sakė, kad čia yra problemų ir jas būtina spręsti kuo greičiau. Dvišalis, dvišalė tarpuskaita prieš pastatant ją bendrai tarpuskaitai, nėra iš esmės tarpuskaita. Tai nėra e, taip gerai finansiškai subalansuota priemonė kaip centrinė tarpuskaita. Kolegos sakė, kad CCP turėtų sutikti su platesniu užstato apibrėžimu, tačiau dėl to negali būti sukelta grėsmė pačiam CCP. Buvo pasakyta labai įdomių minčių šiandien, aš manau, kad mes jas visas įvertinsim. Klausimas, kuris buvo minėtas, aš manau, nėra būtinas, nes e, pagal reglamentą ESMA turi e, organizuoti viešuosius klausimus prieš parengdama techninius standartus. Aš suprantu, kad jūs turit gerų intencijų, bet būkime e, realistai. Kitas pasisakymas dėl kolegijų. Mes griežtai pasisakom prieš jų užbrauk, išbraukimą. Kolegos sako, kad dėl to tik tai komplikuojama situacija. Ne, taip nėra. Kolegijos jau dabar egzistuoja. Pažvelkime į LCH. E, tos sistemos egzistuoja ir jos pasiteisina. Vienintelė valstybė taryboje tam prieštaraujant yra Vokietija. Jeigu mes iš pasiūlymo kolegijas išbraukėme visai, tai nepamirškime, kad ESMA. E, ECP licencijų neišduoda. Reikia kolegijų, kurios leistų bendradarbiauti. Reikia, kad centriniai bankai būtų įtraukti. E, pranešėjo e, pakeitimuose esma e, vaidmo nėra sustiprinamas. Sprendimai yra paliekami nacionalinių valstybių rankose, bet mesgi neto norime. Taigi tos kolegijos, apie kurias kalbame, yra reikalingos. Su trečiosiomis valstybėmis, visiškai sutinku su jumis, būtina dirbti, kad su jumis būtų sudaryti e, abipusiai susitarimai. Galbūt reikia kitokių formuluočių, gal ne abipusiškumas, bet ieškoti tokių, pavyzdžiui, žodžių kaip ekvivalencija ar tam tikrų svarbių sričių bendradarbiavimo sustiprinimą. Buvo išdėstyta daug, e, išreikšta daug susirūpinimo dėl e, CCP. E, subalansuotumo, tvirtumo susilpnėjimo e, buvo paminėti įvairiausi būdai, bet aš siūlyčiau, kad e, viską palikime tarptautinėms nesprivalomojo pobūdžio rekomendacijoms reguliuoti. Mes patys to negalime padaryti, nes CCP reglamentuoti Europoje tiesiog neturėtume. Pirmininkė, Galiausiai noriu pasisakyti dėl saveikumo. Mes griežtai pasisakome už šio pasiūlymo už, už šį pasiūlymą išbraukti tą punktą. Vienintelės valstybės taryboje, kurios pasako prieš tai, yra Vokietija ir Prancūzija. Mes nematome čia jokių sisteminių problemų, mes matome konkurencijos problemų. Tos valstybės ir tos firmos bijo konkurencijos iš kitų valstybių, joms užtenka konkurencijos savo šalyje ir todėl joms ta saveikumo savoka nereikalinga. O komisija tvirto, mano, kad šioje srityje reikia labai tvirtos rinkos ir geros konkurencijos. Nobody else, so it's back to you, Vern. Ačiū, daugiau nieko nėra, tai Werneri vėl žodis tau. Ja, ich möchte eigentlich gern. Norėčiau pradėti nuo komisijos pasisakymo pabaigos. Komisija, aišku, atstovauja savo pasiūlymą, tačiau tai, ką aš išgirdau, tai varijuoja nuo rezultatų tarybos darbo grupėje iki diskusijų pas mus. Uh, Galų gale mes turime susitarti su taryba. Aš e, manau, kad ponas Pirsenas ir kolegės e, Kol mintys dėl pensijų e, fondo, tai aš manau, kad būtų galima sutikti su uh, E, dvi šalės tarpuskaitos taikymo pensijų fondams, tačiau, kaip komisija teigia, tai nėra būtina. Kitas klausimas dėl taikymo srities. Turiu paklausti komisijos atstovą, kodėl komisija to neintegravo savo pasiūlymą, jei taip yra taip aišku, kodėl nebuvo įtrauktas JAV įstatymo pavyzdys ir nebuvo pasiūlyta taikyti šio reglamento visiems išvestiniams finansinėms priemonėms. Apie tai kalbėsime dar rytoj. Kalbant apie vykdymo atidėjimą ar vadinamąjį backloading, manau, kad um, yra tiek teisinių priežasčių, tiek faktinių uh, priežasčių, dėl kurių Ehm, backloading yra įmanomas tik įsigaliojus reglamentui, tik tada atsiranda prievolė taikyti tarpuskaitą atgalinę datą. Man trūksta tos informacijos, kuri buvo, kuria buvo keičiamas konferencijoje telefoninėje. Manau, kad reikėtų paklausti rinkos dalyvių, ar maži ir vidutinio dydžio bankai net, nenorėtų būti įtraukti į tarpuskaitos prievolės taikymą, priklausant ne nuo um, apyvartos, tačiau nuo balanso dydžio. Galima, aišku, kalbėti apie 10 milijonų eurų, galima kalbėti apie kitą sumą, tačiau um, aš manau, kad turiu pasakyti tiksliau pasakius, kad mano pasiūlyme to nėra. Aš tik šį klausimą iškėliau, kad mes apie jį diskutuotume, nes vyksta konsultavimosi procedūra. Neturime mažesnių bankų pastatyti į tokią nepatogią, mažiau privilegijuotą padėtį. Tai jau įvyko diskutuojant apie Bazelio e, direktyvas. Aš norėčiau, kad e, nepriklausomai nuo to, kaip tai vadinsime, ar abipusiškumo, ar ekvivalentiškumo principų, manau, kad turėtume suderinti, suniveliuoti visas išimtis. E, Ponas Pirsenas yra visiškai teisus. Turime numatyti e, griežtas e, taisyklės, e, o rinkos operatoriai ir dabar teigia, kad nebuvo jokių rizikingų finansinių operacijų. Teigiama, kad na, mano operacijos ne, nebuvo rizikingos, mano kaimyno taip pat nebuvo rizikingos. Uh, Manau, kad e, daugelis pageidavimų yra perdėti, todėl aš ir nepateikiau pasiūlymų susijusių su šiais klausimais. Tik aiškinamojoje dalyje aš bandžiau suformuluoti tam tikras užduotis esmai, e, tiesiog kvestionuodamas, ar nereikėtų numatyti išskirtinių taisyklių. Kolegės e, klausimas, na taip, dėl tų dviejų valstybių, ar tik jos vienos blokuoja ir dėl kolegijų. E, manau, kad svarbiausia turėtume kalbėti apie kolegijų sudėtį ir apie jų sudėtį. Ir apie užduotis. E, tos įmonės, kurios neoperuoja dideliu kiekiu finansinių išvestinių priemonių, jos gali dalyvauti kolegijose. Tačiau, jei trys pagrindinės įmonės buveinės yra Europoje, tai manau, kad tokios įmonės dalyvavimas kolegijoje turėtų būti blokuojamas. Tai niuansai pamastymui. Aišku, jei kolegijos nario nuomonė yra tik rekomenduojamojo pobūdžio, e, viena ir kita įmonė galėtų dalyvauti kolegijoje, tačiau jei priimami labai svarbus e, privalomojo pobūdžio sprendimai, tuomet yra būtina esma priežiūra. Uh, Pagrindinių sandorio šalių kontrolė turi būti užtikrinama valstybėse narėse, kontroliuojamos institucijos. Aišku, galima kalbėti apie tai, ar kolegijos yra gerai subalansuotos ar ne, apie tai kalbėsime vėliau. Dėl trečiųjų šalių ir sąveikos komisija labai samoningai, e, samoningai apsiribojo tik Kozako e, dalykais. E, kalbėti apie sisteminę svarbą galima. Mes tai ir darysime, tačiau iš esmės sąveikos išplėtimas, mano supratimu, yra um, neigiamas ir silpninantis visą sistemą bei sukuriantis uh, naujas sisteminės rizikas. Uh, Tiek norėjau pasakyti, reaguodamas į nuomonės e, tiek komisijai, tiek kolegoms. E, tikiuosi pasiseks parengti bendrą poziciją, nes taryba dabar bando tuose trupiniuose um, akcentuoti savo pozicijos svarbą ir savo teisės užsitikrinti. Nemanau, kad tai yra labai protingas žingsnis. Dėl e, socialdemokratų šešėlinio pranešėjo minčių noriu padėkoti už jas. Iš esmės e, sulaukiau paramos, o dėl tarpuskaitos prievolės taikymo išimties 90 dienų ar 6 mėnesiai, manau, kad Apie tuos terminus galime dar diskutuoti, tačiau e, nebūtų dalykiška ir protinga um, vieną dieną peržengus tarpuskaitos riziką numatyti tą prievolę visam kapitalui. Mano supratimu, tai tikrai neprotingas žingsnis. Aišku, galim, e, kaip jau minėjau, diskutuoti apie laiko grafiką. Dėl kapitalo dydžio 5 milijonai ar tai 10 milijonų, na, tai yra kapitalas ir ar to dydžio užtenka ar ne, gal čia komisija remdamasi savo patirtimi galėtų pateikti savo poziciją. Pone Bolts kalbėjo apie svarbius dalykus, kalbėjo apie indikatorius ir prievalę teikti informaciją, apie tarpuskaitos prievalę. Jei vi, apie visus sandorius reikia informuoti, tuomet e, e pati saugyklos įstaiga turi tuos duomenis tvarkyti. turime atsakyti į klausimą, kuriais atvejais taikoma tarpuskaitos prievalė. Na, pasakyti, kad operacinė yra spekulacinė ar nespekulacinė, remiantis prancūzų darbinio dokumentų, na, nežinau, ar tai yra geras kelias. Aišku, Prancūzija, Didžioji Britanija, galbūt ir Vokietija atstovauja visai kitiems interesams nei Maltai, Maltos, Kipro ar Latvijos atstovai. Tai yra savame suprantama. Uh, Jei daugiau nei du trečdaliai viso, visų sandorių vyksta Londone, tai aišku, turime tikėtis tam tikrų pasiūlymų iš Londono ir tuos argumentus, kurie pateikiami anglų, turime atitinkamai patikrinti. Turime numatyti tinkamas procedūras, pagal kurias bus galima nuspręsti, kuriais atvejais vienas ar kitas sandoris daro didelį poveikį visai rinkai. Dėl um, žaliųjų pasiūlymo buvo kalbėta apie tai, kad išimtys neturėtų būti didelės. Aš uh, samoningai atsisakiau uh, tikslesnės apibriešties ir manau, kad uh, turėtume ir nesiplėsti šioje srityje. Pone Svinbern kalbant apie pensijų fondus, mūsų nuomonė sutampa. Manau, kad likvidžiam turtui turėtų būti taikomos skirtingos e, draudimo e, sistemos. E, manau, kad turėtume kalbėti apie skirtingus kapitalo reikalavimus, apie apie e, būdus, e, kaip išvengti bankroto arba kokių žingsnių imtis bankroto atveju. Manau, kad mums pasiseks sutarti šiuo klausimu. Ir pastaboji pastab... paskutinė pastaba taip pat susijusi su pensijų fondais. Tiek Niderlandai, tiek kitos valstybės e, turi kiek kitokias pensijų fondų sistemas. Manau, kad E, reikėtų numatyti alternatyves užstato formas, e, kurioms leidimą turėtų suteikti priežiūros e, institucijos. Tai turėtų būti taikoma ne tik privatiems fondams, tačiau ir įmonių fondams, nes Europoje yra daug įmonių, kurios turi nuosavus pensijų fondus. Noriu padėkoti ir paklausti, kada numatyti pakeitimų terminus. Buvo numatyta kovo 15 diena, tai yra dvi savaitės, na, gal per trumpas laikotarpis. tarpis 15 yra antradienis, gal sutarkime dėl 17 dienos. Tokiu būdu galėsime prieš tai dar padiskutuoti. Aš žinau, kad turime problemų su vertėjais, tačiau panašu, kad ir tarybai nepavyks susitarti per tokį trumpą laikotarpį. Norėčiau paprašyti bent jau uh, vietoje antradienio pasirinkti trečiadienio vakarą, jei kitaip negalima dėl paties vertimo. Ačiū. Ačiū. Mane informavo sekretariatas, kad gali kilti problemų dėl vertimų. Aš dar pasikonsultuosiu minutėlį. Bandome suskaičiuoti dienas, nes turi būti numatytas konkretus dienų skaičius per kurias turi būti atliekami vertimai Man atrodo, kad reiks dar pasitikslinti. Taigi dabar pasižymime, kad pranešėjas paprašė pratesti terminą iki trečiadienio 17-osios ir aš pritarčiau tam, jeigu techniškai tai būtų įmanoma padaryti. 16-osios. 16-osios vakaro. Gerai, taip ir padarysime. Mes e, bandysime kažkaip prailginti tą terminą 16 vakaras. Puiku. Pakeitimų svarstymas valandžio e, 4 ir bandysime balsuoti 20. -ąją. Ačiū labai visiems. Ar būtų kitų klausimų? Aš jokių klausimų neturiu. Taigi posėdis baigiamas.